Dear colleagues, let's start uh, our afternoon session. Kolegos, 11 darbotvarkės klausimas, viešasis svarstymas dėl tvaraus finansavimo. Sveikinu pranešėjus Erika Ašar, Mišel Ajeta ir Ryan Collins. Dėkuoju, kad atvykote pas mus į komiteto klausimą. Ir tie klausimai yra su, suorganizuoti, turint omenyje, kad komitete yra rengiamas pranešimas apie tvarų finansavimą. Be to, komisija yra pareiš, pateikusi savo pasiūlymą gegužės mėnesį. ir mes turime skirti ypatingą dėmesį šiai temai. Turime pasinaudoti progą, kai atvyko svečiai ir su jais aptarti visus mums rūpimus klausimus. Tai mums ypatingai malonu, kad atvyko Mišelė Jeta. Studies uh, on the concept of uh, regulation, not in, in, this, in a broader sense. Mums svarbu aptarti šitą reglamentą pažvelgiant e, plačiau. Tiesiog turint omenyje, kad jis yra labai svarbus visiems mūsų rinkėjams ir reikėtų dar kartą grįžti prie konkrečių kategorijų, kuriams yra numatytos tam tikros teisinės nuostatos. Taigi iš šito klausimo mes tikimės labai daug. Kiekvienam kalbėtojui numatėme 10 minučių, kreiptis į komiteto narius, o po to suteiksiu žodį pranešėjui ir kitiems komiteto nariams. Taigi suteikiu žodį pirmajam kalbėtojui Erik Asher, jungtinių tautų aplinkosaugos finansavimo programų iniciatyvos atstovas. Ačiū pirmininkė, e, gerbiamą pranešėją. Labai malonu šiandien man dalyvauti jūsų posėdėje ir pažvelgti į 25 metų istoriją, kai 92 metais Rio de Janeire buvo konstatuota, kad finansų sistemos yra labai svarbios siekiant užtikrinti tvarų finansavimą. Todėl finansų uh, bendradarbiaujant su finansų sektoriais buvo parengta šita ir įkurta šita iniciatyva, kuriai aš atstovauju. Mes įkūrę šitą iniciatyvą norėjome sustiprinti finansinę veiklą, įtvirtinant finansinę praktiką. Jungtinių tautų globaliame kompakt dokumente mes įtvirtume pagrindinius principus ir dabar septynios didelės finansų institucijos pasirašė susitarimą dėl atsakingo uh, investicijų. Mes taip pat įdėgėme principus dėl tvaraus draudimo, kadangi draudimo įmokos sudaro 25 procentus mūsų sistemoje bendrame globaliame kontekste. 78 uh, mm, akcijų biržos taip pat dalyvauja mūsų sistemoje Taigi labai svarbu mums užtikrinti pažangą, užtikrinant tvarumą. Nuo 92 metų mūsų socialinė aplinka pasikeitė, pasikeitė taip, kad to nebuvo galima iš anksto nuspėti. Taigi apskritai buvo e, e, peržengtos visos ribos 2016 metais e, įvyko pakankamai daug gamtos stichijų, uraganų, e, ramėjimo vandenyne ir taip toliau. Ir todėl buvo padaryta milijardinė žala. Visi tie dalykai yra susijęme ne tik tai su klimato kata, bet ir su tuo, kad apskritai yra išsemiami gamtiniai ištekliai. Ir paskutinėme šimtmetyje uh, E, buvo netekta 50 procentų žemės ūkio naudmenų, 40 procentų e, miškų teritorijų, todėl mes pasiekėme labai sudėtingą etapą, kai labai svarbu įvertinti visos valdysenos finansavimo klausimus ir taip pat įvertinti riziką ir taip pat įvertinti pernėmio laikotarpio riziką, kai periname prie tvaraus ekonomikos vystimosi ir be anglės e, pramonės technologijos. Taigi šiuo kritiniu momentu labai svarbus yra mūsų e, veiklai. Pavyzdžiui, Kinija ėmėsi labai didelių pastangų siejant užtikrinti tvarų finansavimą. ES taip pat siekia sukurti tvarę finansavimo sistemą. Tai yra labai svarbu, turint omenyje globalius iššūkius, tuo labiau, kad Europa pirm, pirmauja šiame pername laikotarpyje. Tiesiog norėčiau pakalbėti, pakalbėti apie kurias mūsų teikiamas rekomendacijas dėl to, kaip reikėtų įgyvendinti tvaraus finansavimo veiksmų planą. Mes manome, kad Čia yra pateikiamos tik tai pagrindinės rekomendacijos ir jeigu jos būtų įgyvendintos, tai tuomet būtų galima užtikrinti tam tikrą dalinį ne, e, stabilaus finansavimo integraciją. Tačiau yra ir tokių pasiūlymų, kurie yra nukreipti visai kita kryptimi. Mes turime atsižvelgti pirmiausiai iš tai, ką įtaikymos rėti ir suinteresuotas šalis. Labai svarbu užtikrinti bendrą tvarumą, taip pat atsižvelgti į aplinkosauginius ir socioekonomikos faktorius. Autoriai sako, kad rekomendacijose ypatingas dėmesys yra skiriamas žaliajam e, komponentui, taip pat e, klimato poveikio sušvelninimui tvarus finansavimas tai nėra tik tai ES vidaus priemonė, tai yra priemonė, kurie leis padėti susidoroti su iššūkiais iš išoriais, pavyzdžiui, su imigracija, su e, iššūkiais tenkančiais dėl mais, apsirūpinimo maistu. Taigi Europos finansų architektūroje tvarus finansavimas yra labai svarbus, labai svarbus e, užtikrinti tvarę bankų sistemą. Todėl mes rekomenduojame, kad ES reikia išlaikyti aukštą ambicijų lygį, užtikrinti tvaro finansavimą ir taip pat, kad bankai e, vadovautųsi komisijos e, numatytais principais. Bendra finansavimas which is to gradually address and sustainability topics, starting with climate change, is sector-based. Mokesčių sistemoje taip pat reikėtų vadovautis sektoriniu požiūriu ir taip pat reikės išvelgti į atskirų sektorių specifinę veiklą ir technologijas. Netgi jeigu mes ir norėtume kaip nors atnaujinti nuostatas dėl ap, apmokestinimo, vis dėlto reikia laikytis pagrindinių krypčių tuo labiau, kad technologinė raida yra labai intensyvi. Todėl labai svarbu reaguoti į besikeičiančią situaciją, o ne reaguoti į e, e, pokyčius pavėluotai. Labai svarbu atsižvelgti į tuos verslo modelius, kurie turi svarbiausias reikšmės. Vietoj to, kad uh, kurtume naujus automobilius, reikėtų skatinti e, e, bendrą judumą kitomis priemonėmis. Taip pat reikėtų įvertinti galimą neigiamą ir teigiamą tvaraus vystimosi poveikį. Todėl ekonomikai daromas poveikis turėtų būti ypatingai atidžiai įvertintas. E, UNEF biznio verslo atstovų grupė tiesiog atkreipė dėmesį į tai, kad komisija ir parlamentas imasi e, teisingų žingsnių, tačiau labai svarbu, kad mokesčių sistemoje būtų vadovaujamasi įtraukties principu. UNEP veikla buvo pradėta šiuo klausimų 2005 metais buvo sukurti pirmieji atsakingo investavimo principai 400 įvairiausių suinteresuotų šalių iš 15 skirtingų teisinių sistemų pateikė pasiūlymą, kuriuo yra mm, teigiama, kad, mm, mokės, kad teisinė, teisinis pagrindas nėra pakankamai bendras ir todėl labai svarbu atsižvelgti į socioekonominius parametrus, kai kalbame apie atsakingas investicijas. Reikia suprasti, kad kiekvienas atskiras aspektas gali turėti poveikį e, e, tolesniai veiklai, turint omenyje taip pat ir aplinkosauginius klausimus. MIFID 2 reglamente, pavyzdžiui, yra E, e, nurodyta, kad ne visos valstybės atsižvelgia į patiktas e, rekomendacijas. Taigi mes pritarėme pasiūlytam pranešime požiūriui ir manome, kad iš tikrųjų ES eina tinkame linkme draudimas. Draudimas gali padėti apsisaukti nuo potencialios rizikos, ir kalbant apie tvarias investicijas labai svarbu netgi patrigubinti draudimo uh, sistemos apimtis. Labai svarbu atsižvelgti į draudėjo invest, lėšų investicijų galimybės. Kitas dalykas, kad reikia atsižvelgti į kitus modelius, kurie leidžia išvengti uh, katastrofų, taip pat e, ekologinių e, katastrofų, todėl ES finansų e, sistema galėtų turėti naudos iš šios ryties draudimo sistemo. Kaip tie, kurie prisima riziką, turėtų apsidrausti nuo įvairiausių finansinių šokų, nuo uh, potvinių, nuo sausrų. Taigi atsinaujinančios energijos, žaliosios energijos plėtojimas leidžia perėti prie žalios ekonomikos modelio. Tvarumo aspektai taip pat atsispindi ir draudimo bendrovių veikloje. Pavyzdžiui, neseniai buvo paskelbta iniciatyva e, įtraukianti taip pat ir draudimo bendrovių veiklos rizikos draudimą. Mes rekomenduojame tiesiog įsigilinti į draudėjų situaciją ir taip pat padėti baigti pernimą laikotarpį. Dėl žmogaus teisių. Pasaisiais metais įvyko esminis pokytis pastaruoju metu yra sukariami bendri tarptautiniai standartai numatantys žmogaus teisų apsaugą, vadovaujamas jungtinių tautų pagrindiniais principais, taip pat jungtinių tautų veiksmų planui stiprinti demokratiją. Todėl ES institucijos, investicijos bankai dabar banda įsi, įsisavinti tai, kas, ką jungtinės tautos yra pasiūliusios ir kaip tai įgyvendinti praktikoje. Jeigu tai nebūtų daroma, tai tuomet mm, politika būtų fragmentuota ir pasiūsti netinkami signalai į rinkai. Carbon emissions over three quarters by 2050 globally, which will require. SNG mm, investicijos sudaro per metus 300 milijardų uh, dolerių ir todėl labai svarbu siekiant užtikrinti e, energetinį veiksmingumą, skatinti investicijas ir, žinoma, reikėtų atsižvelgti į tai, ką rekomendavo komisija. Dėl netipinės infrastruktūros labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į investicijų apimtis ir kad apskritai būtų atsižvelgiama į atskiros sektoriaus infrastruktūrą, kai kalbama apie energetikos sistemas, jos turi būti dinamiškos ir tolygiai paskirsitos. Vienas dalykas yra energijos gavybos sistemos e, e, įdėgiamas ant gyvenamųjų namų arba vėjo jėgainėse labai svarbu suprasti, kad tai yra veikla, kurios negalima um, forsuoti vienu metu, tai yra nuolatinis procesas ir reikia užtikrinti finansavimą. Labai svarbu su pastatai susijusius klausimus įtraukti į bendrą tvaros finansavimo koncepciją. Thank you. Now, Michel Ayeta. Labai ačiū. Šiandien tarptautinių studijų ir prognozių mokslinis patarėjas. Karbės profesorius. Ačiū pirmininkė, kad pakeitėte mane. Uh, E, dalyvauti šiame sutikime. Aš pasinaudosiu e, sinchroninio vertimo paslaugomis ir kalbėsiu prancūziškai, tuomet man bus lengviau kalbėti tikrai sudėtinga tema. Aš akcentuosiu du dalykus ir pažvelgsiu į tai iš politikos požiūrio taško. Visų pirma, tai yra um, politinė atsakomybė, kad finansai galėtų įveiktų um, vis visas tragedijas, kurios gali būti priešakyje. Toliau makroekonominė politika, kad jis sugebėtų gamybos ir vartojimo modelius transformuoti taip, kad a, jie prisitaikytų prie kintamos aplinkos. Taigi, dabar tos tra tra tragedijos horizonte, kad iš tikrųjų reikia žiūrėti daug toliau į ateitį ir finansų politiką tinkamai formuoti, reikia žiūrėti į, į visą riziką, kuri susijusi su neaiškumai problemai su tuo, kad įprastiniai darbo metodai neduoda rezultatų. E, labai radikalus yra tas neiškumas ir todėl finansai ir politikai kinta. E, politika kinta trim būdais. Visų pirma, yra finansinis pažeidiamumas ir, ir vidaus nestabilumas, kuris tarpusavė susiję ir mes žinome, kad tai yra sisteminė rizika, kokios mes anksčiau nesame matę. Ir todėl reikia draudimo metodų, kurie būtų visiškai kitokie nei buvo iki šiol taikomi globaliai. Mm, iš tikrųjų, dabar rizikos vertinimo modeliai nebe tokie kaip anksčiau. Norint įver, įveikti ateities mm, tragedijas, reikia formuoti tokią politiką, kuri žvelgtų daug toliau nei vien tik tai rinkiminiai ciklai. Toliau reikia trans, tra, tarp valstybinio bendarbiavimo, ypač turint omenyje visą technologijų raidą, kuomet dabar naujas aplinkosauginės technologijos tai sparčiai keičiasi. Reikia vertinti tai, kad po, politikos poveikį reikia vertinti ES nesivadovaujant tik tai partinėmis um, kažkokiamis priklausomybėmis. Reikia žiūrėti į um, 30 mečius į priekį, reikia įtraukti tai privatų sektorių, reikia. Um, garantuoti investicijas, kai kurių apimtis gali siekti dešimtis milijonų eurų. Ir kas, kas būtų čia svarbiausia, tai visų pirma reikėtų nustatyti investicijų prioritetus ir vadovautis Europinės pridėtinės vertės savoką. Į ypač, e, aišku, pasiremiant nuosavais ištekliais papildomais Europos biudžetu. Ir tada tai sudėjus su Europinė pridėtinė vertė, ES būtų stipri ir, aišku, galėtų laikyti subsidarumo principom. Tai to, aišku, reikėtų siekti, ko negali kiekviena valstybė atskirai pasiekti. Ir tuomet visi laimėtų iš tų procesų, iš tų investicijų, kurios atitiktų tokius kriterijus. Aišku, reikia tam tikrų garantijų, todėl aš kalbu apie Europos biudžeto sustiprinimą, nuosavais ištekliais, visiškai naujų tipų, papildomais ištekliais. Mm, atsižvelgiant, jie, jie reikalingi atsižvelgiant tai, kad mes nusibrėžime naujus prioritetus ir tai būtų tokios pagrindinės priemonės ir, ir kas būtų pagrindiniai subjektai čia veikėjai. Tai tos priemonės, aišku, visų pirma, būtų um, CO2 iš apmokestinimas ir tai nėra kai, toks paprastas dalykas, kaip atrodytų, galvojant apie standartinę politiką. Aišku, CO2 apmokesnimas skatina mažesnį, netokį intensyvų CO2 išlakas kūrenčių gamybos metodo naudojimą, bet aišku, reikia žiūrėti į tai, kad visų pirma būtų CO2 mokestis, kuris aiškiai žinomas, jeigu jis būtų taikomas, duotų pajamas e, valstybės biudžetą, tai jau yra pliusas, tačiau tai dar nelemtų labai aiškaus iš, iš metalų mažinimo, taršos mažinimo reikėtų turėti omenyje, kad pagrindinis čia trūkumas yra kainos neiškumas. Ir tą mes matome jau keliari metai. Tai akivaizdu, kad jeigu sieksime to principo, kad iš jas moka, reikėtų galvoti apie aukcionų taikymą, Mm, kad nebūtų e, teršėjams išdalinamos nemokamai tos teisės teršti ir e, kad ta teisė teršti būtų e, po truputėlį palaipsniškai mažinama, kad būtų galima išlaikyti tą reikalingą ekonomikos raidos evoliuciją trajektoriją, tuo pat metu stengiantis sumažinti CO2 išlakas. Dabar reikia galvoti apie mm, tą šešėlinę kainą, kuri yra integruota į finansinės investicijas. Ta reikia pakeisti, kad būtų investicijos realiai nukreiptos į žalias technologijas, žaliasias investicijas ir taip, kad CO2 kaina, CO2 mokestis turėtų uh, nukreipta į tai, kad būtų mažinamos išlakos ir tuo pat metu būtų užtikrinta reikalinga visa e, raidos, ekonomikos raidos trajektorija. Reiškia, kad turi būti tos kainos už e, ką nacionalinių lygmenių, kokie, kokios yra taikomos lengvatos, kad būtų paskatos, ką e, CO2 mažinimui, visą tai turi tarpusavėje dėrėti. Dar vienas svarbus elementas tai yra finansų pertvarkymas, kad būtų skatinamos naujoviškos investicijos, kad būtų stiprina infrastruktūra. Čia finansiniai subjektai uh, Mm, čia yra problema, aš turiu pasakyti. Kodėl? Todėl, kad atitinkamos finansinės institucijos turi derinti. Mm, CO2 mažinimo visas tas pastangas, kurios, aišku, turi tam tikrą poveikį socialiniam sektoriui su išlaidomis, nes iš tikrųjų pajamos iš tokių investicijų gaunamas labai labai vėlai, o reikia turėti omenyje, kad viso tinklų plėtimo išlaidos yra eksternalizuotos, jos turi būti skaičiuojamas ir um, uh, Ir kad tai, kad investicijos, kurios daromos, dedamos į CO2 mažinimą, jos turi būti paskaičiuojamos ir integruojamos į rinką, kas ne visada yra padaryta. Taigi, tai reiškia, kad e, finansinio sektoriaus veikėjai čia turėtų būti kitokie nei dabar globalizuotame finansų pasaulyje. Aišku, tai eitų kalba apie viešo sektoriaus investuotojus, bankus, būtent vystimosi ir tai būtų atitinkami atsakingi instituciniai investuotojai, tai būtų antras elementas kurie turi didelį turtą ir gali įtakoti mm, įmonių valdymą tokia, to, to, tokia kryptimi, kad įmonės atsižvelgtų į, į tuos aplinkosauginius reikalavimus. Na ir aišku, cent, centriniai bankai galėtų būtent tokius žaliuosius siekius integruoti į savo politikos priemonės. Bet centrinių bankų tikrai nebus įmanoma užtikrinti, kad veikla šias rytie būtų garantuota. Dar man šiek tiek laiko liko, tai aš norėčiau paliesti makroekonominės politikos klausimą. Matėte tą mm, modelio paskaičiavimą, tai ne vien tik tai Norhaus modelis. Mm, nes ten dar eina kalba ir apie uh, pinigus, ir apie finansinius subjektus. Taigi klausimas yra, kaip ekonomikos politiką valdyti taip, kad uh, tas transformacija būtų sklandi link žaliosios ekonomikos, nežiūrint to, kad yra neiškumas dėl visos rizikos ir technologijų raidos palyginti su, aišku, CO2 sektoriumi. Na ir manau, kad labai svarbu būtų derinti tas priemonės ir bent jau tame modelė tai buvo paskaičiuota, tai yra CO2 mokestis, kaip aš jau sakiau, toliau į, um, dotacijos, kuomet eina kalba apie žaliasis investicijas, toliau um, palūkanų normą žaliosioms investicijoms, kad būtų skatinamos iš tos žalios investicijos, taip pat ir į CO2 mažinimą. Ir buvo paskaičiuotas modelis apimant įvairias rytis, kur būtų mm, ne vien tik tai Van Rothaus, bet ir e, būtų daug platesnis rytis apimta, daug daugiau klausimų, kur būtų mm, nuostoliai patiriami. Tai iš tikrųjų e, CO2 mokestis labai greitai auga ir labai at, at, greitai atgraso nuo teršinčių e, technologijų ir rinka iš karto mm, susireaguoja, aišku, kad mm, investuotojai, kurie investuoja tokias įmonės patiria nuostolius ir viskas aišku, ir tie nuostoliai gali būti tikrai labai dideli ir tuomet tas turtas jau tampa nebenaudojamas. Ir padariniai, aišku, akivaizdus, kad būtų priešiška e, politinė reakcija ir viskas yra blokuojama. Mm, jeigu panaudosime tik CO2 apmokesnimo priemonę, tai tikrai palaikymo politinio nesulauksime. Bet jeigu būtų CO2 apmokesnimas ir um, E, mokesnės paskatos, subsidijos investicijoms į žaliasias technologijas, tuomet viskas vyktų daug sklandžiau ir švelniau, nes tuomet panaudojame dar ir vien, kaip papildomą priemonę investicijoms į CO2 mažinimą. Ir tokios subsidijos, tos paskatos, aišku, turi būti paskaičiuotos pagal tą trečią kriterijų, kaip aš jau sakiau, kiek tai turėtų poveikio socialiniam sektoriu. Ir čia m, mm, tas subsidijavimas turėtų būti daromas taip, kad per pernelyg greit nenuvertėtų teršinčių į labai labiausiai teršinčių įmonių kapitalas, turtas. Ir jeigu, ta, aišku, ta, ta transformacija būtų lėtesnė, tuomet iškiltų pavojus, kad būtų galbūt nukrypstama į mm, dviejų laipsnių trajektoriją. Na, todėl reikia tada trečios priemonės. Taigi, CO2 apmokestinimas, e, subsidijos mm, žaliosioms investicijoms ir uh, pa, žalioji palūkanų norma. Čia, e, aišku, tu kalba apie mažesnį, mažesnę kapitalo kainą ir rezultatas yra tikrai įdomus mes jau galėtumėm, na, taip pasakyti, kad mm, ta, ta transformacija vyktų daug sklandžiau, sklandžiau ir finansinė sistema išliktų stabili, nes e, centrinis bankas, aišku, nustato tą, tą, tą žalę palūkanų normą ir suteikia garantiją, kad bus vykdomos tos žaliosios prievalės. Reikia. Mm, e, priminti, kad jeigu nėra centrinio banko garantijos, nėra garantuoto turto. Centrinis bankas, aišku, tą padarys tik tai per makroprudencinę ekonomiką, jeigu tai atitiks reikalavimus žaliajam sektoriu. Ir tokiu būdu Centrinis bankas suteiktų garantiją ir tai leistų pasirinkti sprendimą, kuris būtų geriausios kokybės. Thank you very much. Now the third speaker. Ačiū, dabar kalbės Ryan Collins, vyriaus mokslinis bendradarbis e, inovacijų ir e, viešosios paskirties projektų institutą ir mokslinis bendradarbis. Ačiū. Aš šiandien daugiausiai kalbėsiu apie bankų sektorių, pinigų politikos bei finansinio reglamentų vaidmenį. Tai yra mano mokslinio darbo per pastarį dešimtmetį sritis, <clears throat> dirbant e, naujosios ekonomikos fondo paskir... ekonominės paskirties inovacijų institute. Kalbant apie Ašlėk pranešimą, e, kuriame yra tikrai daug uh, E, gerų e, pasiūlymų ir nuostatų siekiant 170 e, milijardų per metus užpildyti spragą trūkstamų investicijų. Akivaizdu, kad siekiant Užpildyti šią spragą nepakanka vien viešojo sektoriaus investicijų ir kapitalų rinkas čia būtina pasitelkti. Erikas jau pabrėžia, kokį vaidmenį čia gali atlikti kapitalo rinkos. Tačiau tiek kapitalo rinkos, tiek vyriausybės, kuomet jos investuoja arba išleidžia pinigus, tai jos, jos paima iš kitų ekonomikos sričių. Tuo tarpu komerciniai bankai ir centriniai bankai, kuomet jie e, E, spausina naujus pinigus, daro tai e, teikdami paskolas. Taigi bankai sukuria paskolas, taigi sukuria 97 procentus visų naujų pinigų mūsų ekonomikoje. Ir jeigu mes bandytume įsivaizduoti tų permainų e, apimtis, tai būtų pats e, esminis e, išskirtinis bruožas. Dabartinė bankų e, sistema gali šią užduotį atlikti iš dalies dėl to, kad klimato kaita yra sudėtingas procesas, jo poveikį sunku prognozuoti, gali būti įvairių dinamiškų pokyčių, pakilimų, nuopolių, klimato svyravimų, e, kurios sunku prognozuoti ir negalima čia vadovautis tradiciniais rinkos analizės metodais. Aš tyrinėjau šios dinaminius procesus ir Mišelis jau pakomentavo, kad e, galima pastebėti rinkoje e, sisteminį šių E, procesų e, kainos e, netinkamai vertinimą. Hašlek pranešimo. Daugelis pasiūlymų yra verti dėmesio, manau, kad tie, tos mintis dėl taksonomijos tikrai galėtų būti labai naudingos. Ir pasiūlyta sistema ESG taip pat e, siūloma sistema yra tikrai e, priimtina ir ji būtų tinkama perinamu laikotarpiu. Manau, kad pribrendo laikas e, pakalbėti apie bankų žinioje esančius atskleisti informaciją apie savo žinioje turimą uh, turimus vertybinius popierius ir turtą susijusiu su taršos procesais. Šiuo metu bankams yra taikomas e, šioje srityje įvairios išimtis ir tikrai nėra priežasčių manyti, kad nebeliko priežasčių šią informaciją savanoriškai atskleisti komerciniams bankams. Jau jeigu jie to nepadarys, reikia numatyti privalomą tvarką. Viena iš pagrindinių pamokų, kurią išmokome per finansų krizę, buvo susijusi e, su tuo, kad e, e, pasitraukus iš rinkos galima būtų priimti tam tikrus veiksmingus sprendimus. Akivaizdu, kad toks požiūris nepasiteisino ir bankai vis tiek e, <clears throat> ir toliau yra linkę investuoti į spekuliacinius e, finansinius produktus e, ir dabar daugiau pradėta vadovautis sisteminių grėsmių, sisteminės rizikos įvertinimo principais e, ir pagrindinė sisteminė rizika, kuri mm, liko nepastebėta arba per laiką pastebėta e, pastarosios krizės e, metu buvo susijusi su nekilnojamo turto krize. Taigi svarbu iš anksto identifikuoti tuos burbulus e, finansinius, ekonominius, kurie kyla ir pabandyti išleisti iš jų orą. Aš manau, kad dabar klimato kaita pernamo laikotarpio grėsmės yra lygiai tokios pačios sisteminės grėsmės ir e, bankai e, vien tik tai ir net priežos institucijos pasitelkus uh, E, makroekonominio budrumo politika negali šių grėsmių pašalinti. Mums reikia imtis prevencinių priemonių. Dabar centriniai bankai e, atskirose sektoriuose bando nustatyti tam tikrus apribojimus susijusius su paskolų išdavimu, pavyzdžiui, nekilnojamo turto statybų sektorijoje įvertinamas tų paskolų pobūdis. E, Ir rezultatas jau yra matomas, pavyzdžiui, Šveicarijoje, kurioje smarkiai sumažėjo hipotekos e, paskolų apimtis. E, taigi reikėtų rimtai svarstyti galimybės e, nustatyti naujas gairias teik, paskolų teikimui, siekiant remti žaliasias ekologinės investicijas ir sumažinti investicijas į mm, taršius projektus su iškastinio kūro gavybą susijusius projektus. E, taip pat galim pastelgti tokias priemonės kaip kontracikliniai e, buferiai ir panašiai. E, žaliųjų paskolų E, teikimas, vadovaujantis atitinkamomis gairėmis, e, kurį laiką mm, jau sėkmingai naudojamos e, Prancūzijoje, pavyzdžiui, siekiant paremti strategiškai svarbius ekonomikos sektorius, nustatant reikalavimus, bankas, pavyzdžiui, 30 procentų savo paskolų portfelio skirti būtent ekologiniams paskoloms, ekologiniams projektams, tokiems arba atsinaujinančios energetikos projektams ir atitinkamas gairės nustato ir jų gyvenimą prižiūri e, centriniai bankai. Būtų puiku, jeigu HLEC veiksmų grupės planai būtų nukreipti panašia linkme. Ir e, jeigu būtų elgiamasi priešinga linkme, naudojamasi priešingomis idėjomis, tai galėtų kilti grėsmė finansiniam stabilumui, nepaisant to, kad galbūt um, kreditų srautai bendrai ir padidėtų, tačiau jie nebūtų nukreipti e, e, į tinkamus ekonomikos sektorius. Baigdamas norėčiau paminėti pinigų politiką šiek tiek platesnė prasme ir e, pranešime būtent pinigų politikos vaidmo mane labiausiai nuvylė, tiksliau ta aplinkybė nuvylė, kad pinigų politikos vaidmo nebuvo paminėtas. Manau, kad akivaizdu, jog e, Europos centrinis bankas kiekvieną e, mėnesį į rinką e, pateikia 60 milijardų eurų naujų pinigų, tačiau stabilumo kriterijais, tvarumo kriterijais jis nesivadovauja. Spausdindamas tas pinigus, nes rinkų neutralumas ir klimato kaitos neutralumas nėra tas pats dalykas kaip tvarumas Londono uh, ekonomikos mokyklos tyrimas parodė, kad e, Europos centrinio banko pirkimai daugiausiai buvo e, skirti paremti taršiausiams ekonomikos sektoriams dėl to, kad ECB e, įsigyja įmonių obligacijas, stambių korporacijų obligacijas ir tokiu būdu diskriminuoja uh, E, mažas vietinės įmonės, kurios e, investuoja daugiausiai inovacijų dėgia ekonomikoje. Raginčiau ECB imtis lyderio vaidmens e, ir paraginti atskleisti bankus komercinius turimą, paviešinti turimą informaciją apie paskolas, kurios yra išduotos įvairiems taršiems projektams finansuoti. Tai būtų tikrai geras pavyzdys, kurio galėtų pasiekti tiek likusi Europa, tiek visas pasaulis. Ačiū už jūsų mintis. Turiu pasakyti, kad šiek tiek būčiau linkęs nesutikti su viena jūsų mintimi dėl e, paramos ekologiniams projektams. Žinoma, būtų galima pasitelkti tokią metodiką ir remti smulkų į verslą, tačiau e, manau, kad vis tik reikėtų pasitelkti tam tikrą nusaikų tiksliau nusaiki parama e, ekologiniams projektams turėtų nebūti taikoma, nes jokios naudos neatneša. Manau, kad reikėtų pasitelkti tam tikrą priemonių derinį, apie kurį kalbėjo profesorius Ajeta savo pranešime. Dabar e, laikas suteikti žodį pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams, o aš perduosiu pirmininkavimą e, gerbiamam visi pirmininkui mūsų Markui Ferberiui. E, dabar moliai pakalbės. Ačiū pranešėjams, iš tikrųjų jūs esat profesionalai. Labai malonu, kad jūs pristatėt savo mintis. Tikuoju, kad jūs atsižvelgėte į tos aspektus, kuriuos aš suformulavau savo pranešime ir kurie atsispindi e, HLEC grupės ataskaitė. HLEC atstovas atkaipė dėmesį į privataus finansų sektoriaus problemas, taip pat į finansų sistemas ta taksomija, kurią siūlo Hašlek ataskaita, iš tikrųjų verčia pagalvoti, kas yra žalioji ekonomika. Aš manyčiau, kad mes galėtume susitarti dėl labiau sofistikuoto požiūrio. Labai svarbu atsižvelgti į tai, kad ekonominės struktūros keičiasi perinamojo laikotarpio metu ir reikia apsispręsti dėl taksonomijos. Tai yra ir radikalių pasiūlymų. Aš taip pat e, galvoju apie CO2 taršalų apmokestinimą ir bandome, mes čia palame bandome įsivaizduoti, kaip susitarti, kokias gairias suformuluoti iš mūsų komiteto, kad būtų galima uh, e, tikslinkai išduoti paskolas dėl draudimo rizikos Aš manau, kad nepakankamai pasinaudojame draudikais kaip rizikos valdytojais. Čia šioje srityje yra pakankamai daug netigrumo ir per mažai nuspėjamumo. Žemės ūkis, pavyzdžiui, rizika nėra pakankamai įvertinama, kadangi yra vykdoma intensyvi žemdirbystė, naudojama labai daug trašų ir Ko gero, jūs taip pat e, suprantate, kad netgi tie rekonstruojami pastatai taip pat nebus pakankamai apsaugoti nuo rizikos, tuo labiau, kad e, potvinių ir audrų pavojus nuolat didėja. Jūs labai švelniai kalbėjote apie Europos centrinį banką, tačiau niekas nepaminėjo Europos investicijų bankų buvo atliktas šiuo, šiais metais to banko veiklos tyrimas ir buvo konstatuota, kad tiesti dujotekius buvo teikiamos paskolos, tai yra labai abejotinas dalykas ir taip pat reikėtų pagalvoti, ar toks paslaugų teikim, paskolų teikimas yra atitinka e, Paryžiaus sutarimo nuostatas, ypač kai kalbame apie e, atsinaujinančius tenkės šaltinius ir iškastinį kūrą. Thank you and uh, thank you for your very interesting. Uh... Pietikainen, ačiū už labai įdomią informaciją. Pavyzdžiui, kai kurie aspektai atsispindi ir mūsų pranešime, kad e, šitas nuvertėjas turtas taip pat galėtų būti įvertinamas, kai galvojame apskritai apie mūsų finansinių sistemų tvarumą. Man nelabai priimtini tie vadinami žalieji veiksmai arba žaliosios investicijos. Jos gali būti pakankamai ekologiškos, tačiau kartais finansiniu požiūriu jos yra pakankamai rizikingos arba tos investicijos neteisingai. Ne, ne, ne, teisingai yra valdomos ir todėl aš nemanau, kad čia reikėtų teikti prioritetą būtent teikiant finansavimą šiai kategorijai. Galbūt reikėtų kalbėti ir eh, Galbūt reikėtų galvoti ir apie taip vadinamą apmokestinimą tos mm, taršos ekonomikos, pavyzdžiui, CO2 taršalai, taip pat eh, žaliavų naudojimas. Uh, atsinaujantis kuras, neatsinaujinantis kuras, taip pat e, emisijos, viskas yra paminėta. Mm. Ekonomikos ciklo analizė, viskas čia yra nurodyta, tačiau galbūt reikėtų pirmiausia pasitelkti pagalbon e, rodiklius, kaip e, užsimant apskaitą ir tiesiog įvertinti tą ekonomikos žalinimo, ekonomikos įtaką ekosistemoms. Tačiau aš manyčiau, kad viską apibendrinant būtų, būtų naudingiau, negu tiesiog bandant apibrėžti, kas yra žalia, tai yra ekologiška. Taip pat norėčiau pratesti jūsų mintį, kad reikia apsispręsti dėl rodiklių ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip atsižvelgti į didžiausius rinkos trikdžius arba didžiausias klaidas, kai kalbame apie finansų e, reglamentą. Dėkuoju pranešėjams, kurie atvyko ir sutiko pasidalinti savo mintimis. Iš tikrųjų labai naudinga diskusija vyksta šiandien. Mums reikalingas toksai nuoseklus požiūris ir e, tai labai svarbu apsispręsti, kai kalbame apie, apie e, tvarų finansavimą finansų sektoriuje aš matau pakankamai daug e, politinės valios, tačiau nematau tokio e, teisinio reguliavimo ir labai svarbu, kad ekspertai išsako savo nuomonę. Tuo pačiu tai yra labai sunki tema, kadangi procesai vyksta, viskas keičiasi ir mes turime sukurti tam tikrus teisinius pagrindus ir tą teisinę bazę turėsime nuolat papildyti. norėčiau išsakyti savo abejonės, gal netgi pateikti klausimą e, pranešėjams. Iš tikrųjų, taksonomija yra geras atskaitos taškas, tačiau reikėtų ieškoti ir lygiai grečių žingsnių siekiant e, skelbti informaciją apie investicijas. Taigi visa tai yra susiję, mums reikalingas toksai dinamiškas požiūris ir reikėtų pažvelgti tiesiog į ateitį. Du kalbėjusieji kalbėjo apie tai, kad reikia sukurti atitinkamas teisingas paskatas. Galbūt jūs galėtumėte patikslinti, ką jūs turėjote omenyje, kadangi tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Labai svarbu skatinti tuos pokyčius. Tai susijęs su diskusija dėl paramos žaliai ekonomikai. The prudential framework that's already common in the financial sector. And it's a more logical, uh, more logical place to start. Ir um, kitos tradicinės ekonomikos, tačiau finansų institucijoje balansėje, balansė vis tiek atsiras tam tikras e, rizikos faktorius. Ar yra kokios e, metodologija, kaip įvertinti šitą riziką? Ar galima numatyti paskatas e, finansų įstaigoms, kad jos įvertintų šitą riziką, kai yra primami investiciniai sprendimai? Taigi, iš tikrųjų, Tos rudos e, investicijos, taršos investicijos tikriausiai būtų vienas dalykas, tačiau kitas dalykas įvertinti žaliasias. Dėkoju už jūsų puikius pasisakymus. Aukšto lygio darbo grupės rekomendacijos numato savanoriškas priemonės, tiesiog įvertinant jų poveikį. Iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, ar tos rekomendacijos apskritai padės pakeisti finansų rinkoje jau dabar taikomas paskatas. Ir kitas klausimas - mokumo teisės aktas. Aukšto lygio darbo grupėje buvo pasiūlyta E, e, numatyti išimtis ekologiškiams produktams, kai kalbama apie mokumo teisės nuostatų taikymą. Ar nekyla rizika, kad pritaikus šituos kriterijus ar apskritai ne e, sulauksime problemų apskritai, kad neteksime kreditinių, kreditinių finansavimo. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už naudingus pasisakymus. Turiu tik vieną klausimą. Investuotojai visuomet, aišku, vadovausis, kokia yra investicijų graža tuo. Taigi, kaip mes galime um, užtikrinti, kad už tvarius produktus mm, investicijų graža būtų didesnė? Ta, gal, kaip galima tai pas, to pasiekti? Ir kaip galima to pasiekti užtikrinant vienodas veikimo sąlygas visiems, kas veikia toje srityje ir taip pat užtikrinant, kad finansinės situacijos neiškraipytumėm. Dimitrios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ir Dimitrijus paskutinis mano sąraše. Ačiū pirmininkė. Manau, kad diskusijos buvo labai įdomios. Visos jos rodo, visos tos diskusijos rodo, kad realiai viską reikėjo jau seniai ES padaryti. Kitos valstybės sakykime, Kinija dabar deda įspūdingas pastangas šioje srityje. Prieš kelias, e, prieš kelias savaitės e, sužinojau, kad Kinija investuoja mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą daugiau nei Europos Sąjunga. Tai manau, kad visi šie pasiūlymai yra tikrai naudingi. Aš norėčiau, kad visi prisidėtumėm prie šio pranešimo, kuris jau ir taip tikrai yra geras mm, tolesnio dar praturtinimo. Maliskato tikrai gerai padirbėjo, bet dar mane labai domintų taksonomija. Taip pat savanoriško nes savanoriško informacijos pateikimą reikalavimas. Kol kas savanoriškas informacijos pateikimas neveikia, taigi reikia to privalomo informacijos pateikimo. Ir aš noriu paklausti, ko mes galime tikėtis, ar, ar veiksmų planas bus pateiktas jau kovą. Turime, aišku, kelio gairių planą. Tai kas turėtų būti padaryta išpriežiant tikslus ir rengiant priemonės. Ar jūs tik tai tokį bendro pobūdžio aprašymą pateiksime, nes veiksmų planas turi būti tikrai plačių užmojų, turi būti labai konkretus ir aš labai norėčiau, kad jis mus pasiektų jau kovo, ar tai bus. No Ačiū. Daugiau niekas neprašo žodžio be manęs pagal procedūrą prašau žodžio, kadangi moli po to kitas punktas vėlgi yra jūsų, tai gal tada tą jūsų laiką panaudosime ir e, dabar kreipiuosi į mūsų svečius maksimaliai po tris minutės. Kas pradės? Yeah, order, okay? Ta pačia tvarka, gerai? Pasistengsiu trumpai. E, iš karto atsakysiu gal tos klausimus, kuriuos galvoju, kad galiu atsakyti. Uh, girdžiu, kas yra išsakyta, koks rūpinimas yra išsakytas dėl taksonomijos. Taip, tiesa, mm, specifinių dalykų identifikavimas, tas, tas sąrašas mm, iš tikrųjų kartais gali labai įstrikti, tai reikia kažkaip išmintingai pažiūrėti, kaip tai padaryti, reikia ir pajėgumų tą padaryti, kas yra aktualu, kas yra svarbu kompanijoms, kad tas sąrašas būtų tinkamas. Uh, Dabar dėl draudikų rizikos valdymo pranešės klausimas ir paprastai rizikos draudimą vertinimas yra didinamas, nes jie iškelia tą vertę, jie galvoja, kad daugiau būtų galima kainos paimti. Aš manau, galima tai apeiti įvairiais būdais. Uh, Ir yra tai jau daroma, tai investicijose, taip, investicijų srityje padaryta, tai manau, kad ir draudimo srityje galima tai padaryti. Tai yra ta mm, draudikų atsakomybė savoka, kad jie turi dirbti savo klientų labui, galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, kažkokią tokią, na, sakykime, etinę pareigą rūpintis klientų interesais. Dabar dėl santykių su vyriausybėmis. Vyriausybės turi galvoti apie ilgalaikių visuomenės, su, su, su, visuomenės gyvenimo susijusių išlaidų padengimą. Ir mes turime, aišku, tą e, santykį palaikyti ir turėti omenyje, kaip ta vyriausybės politika gali klimato tą pusę tinkamai palaikyti. Tik 10 procentų yra prevencijai skirta, likusi dalis realiai nukeliauja um, gaivalinių nelaimių uh, padariniams likviduoti. Tai galvokime, kaip, ta, um, kaip tos argumentus reikėtų tinkamai sudėlioti, kad pagrįstumėm, kodėl reikia daugiau į prevenciją. Dabar dėl Europos investicijų banko. Mes turime pakankamai dar jauną atsinaujančią energijos e, šaltinių e, sektorių ir, na, reikėtų, iš tikrųjų, kažkada tai buvo didžiulė. E, didžiulė riziko situacija, ir reikėjo galvoti, kaip apsaugoti, gelbėti. Buvo tas gelbėjimo daug pastangų ir aišku dabar profilis daug didesnis, galbūt kai kas kelti klausimą, koks dar yra atliekamas darbas. Bet dabar viskas yra daug geriau. Dabar dėl, tas klausimas dėl to, ar informacijos teikimas turi būti savanoriškas ar privalomas, na, aš nenorėčiau taip tiesiog pasakyti, ar tas, ar tas e, savanoriškas, ar privalomas e, visuomet yra geriau. Man atrodo, tas santykis yra labai svarbus. Uh, savanoriškai teikiama informacija leidžia tau pamatyti, kas e, galiausiai galėtų tapti privalomų informacijos teikimu. 73, man atrodo, prancūzų įstatymas čia yra labai naudingas pavyzdys dėl privalomų informacijos teikimo ir aš iš prancūzijos rinkos matau labai didžiulį palaikymą dėl to. Iš tikrųjų, jeigu pereini prie privalomų reikalavimų labai greitai, gali viskas vykti neefektyviai. Reikėtų palaipsniui. Tai Gal tiek tada perduosiu žodį kitiems prelegentams. Labai ačiū. Dabar ponas Eglietė. Il me semble que en, euh, en, euh, ce qu'on a encore, dont on n'a encore pas parlé et qui est dar nekalbėjom apie esminius dalykus, kad naujas sektorius turi dar susiformuoti, tai yra tai vadinamas sertifikavimo sektorius. Nes kas tai yra realiai? ką nori mažinti, ko nori vengti, tai yra CO2 išlakų e, išmetimų. Reikia galvoti apie tai, ką visuomenė turėtų padaryti, bet tie dalykai yra nematomi, e, nematomas CO2 ir vartotojas negali tiesiogiai į tai atsižvelgti. Ir uh, nes to nemato, o tai yra dar svarbiau nei CO2 apmokesmės, kaip aš sakiau, būtent sukurti tą priemonę, kuri užtikrintų investuotojų investicijų gražą, tai yra, mm, na, sakykime, investicijos į CO2 mažinimą turėtų būti mažinim, išlakų mažinimas turi būti laikoma veikla, kurią reikia skatinti. Uh, ir bet kokia įmonė, kuri nori investuoti, pažiūrėjau, pastatų energetinį efektyvumą, gali pasakyti, kad štai aš mažinsiu CO2 išlakas, duokit man subsidijų. Bet kad išvengtumėm, kad nebūtų tas neteisingas toks apėjimas, reikia sertifikavimo, reikia sertifikavimo sektorius, kad susiformuotų metų. Tada ta įmonė gauna sertifikav... būdą sertifiku... praeina sertifikavimo procesą, gauna sertifikatą dėl CO2 mažinimo ir tada atitinkamai gauna išmoką, subsidijas. Ir Esmė yra tokia, kad yra suskaičiuojama, kiek CO2 um, išlakų turi būti, koks turi būti sumažinimas, kiekis. Ir dar viena e, sekundė dėl EIB, kas man yra svarbu. E, Junkerio plane yra viskas tik tai iš apačios į viršų. Yra eilė investicijų išvardyma ir, ir paskui yra parenkama tos ar anos, bet nemastoma apie bendrą pramoninę politiką, kas reiškia, kad gali būti, kad bus investicijos iš rinkos pusės, uh, ir jos nueis į Junkerio planą, bet nebus makroekonominių e, e, kriterijų lemiamų, kurie skatintų pramonę dirbti šioje srityje. Tai tokia viena mintis, kita mintis, ką reiktų padaryti Mes kalbėjome apie e, vystimosi bankus arba, pavyzdžiui, topamasis kasas, sakykime, tok, tokias finansinės įstaigas, kaip prancūzai, sakykime, turime. Galvok, jie neturi būti į Europos strateginio investavimo fondus dėti kaip akcininkai. E, e, mūsų valstybėse yra istoriškai tokių įstaigų, tačiau jeigu juos sudėtame į tinklą, jeigu jie tampa Europos strateginio investicinio fondo partneriais, kapitalas, aišku, bus daug didesnis. Tuomet finansinė masė nukreipta į konkrečias investicijas bus didelė ir tai galbūt susipasieksime ir tuos 300 ir 500 gal. Bet svarbu, kad Europos atlikėjų investavimo fonde mm, tie partneriai, akcininkai būtų atsakingi ir kad jiem vadovautų EIB. Uh, Ačiū. Dabar steiksiu žodį daktarui Brainui, Rainui Kolinčiui. Ačiū. Aš kalbėjau apie Europos investicijų banką šiek tiek ir e, valstybinius bankus. Žinoma, man patinka mintis apie tai, kad Europos investicijų bankas neturėtų investuoti į taršius sektorius. E, Ta pati aš minėjau, kalbėdamas apie Europos centrinį banką, e, tačiau taip pat ir Apskritai visi e, viešo sektoriaus bankai turėtų parodyti tam tikrą pavyzdį komerciniams bankams e, savo elgesiu. E, ekspertų grupės ataskaitoje pabrėžiama paklausos problema tokių projektų finansavimo, taip pat kaip ir pasiūlos problema, tai susijęs su pastarųjų septyniarių metų taupimo politika. Tačiau manau, kad valstybės turi prisimti tam tikrą atsakomybės dalį ir taip pat e, e, ne biudžeto politikos, e, mokesčių politikos formuotojai turėtų prisimti atitinkamą atsakomybės dalį, siekdami tam tikras paskatas patvirtinti, tarkime, būsto apšiltinimo, izoliavimo na, projektams ypatingai arba e, e, paskatindamos energijos taupimo projektus, tarkime, pietinėse ES valstybėse narėse. Žinoma, Europos investicijų bankas šiuo atveju yra silpnesnėje pozicijoje, kalbant apie e, tam tikras nuorodas arba reikalavimus finansuoti ekologinių požiūrių tvarius projektus. Tačiau reikia taip pat pasiekti ir atitinkamą finansavimo mastą tam, kad būtų galima paskatinti tas permainas reikalingas. Aš e, e, šiek tiek e, norėjau taip pat dar pakalbėti apie tas ekologinės paskolas jūsų priešinimas su taršiomis arba investicijomis į taršius projektus pasitelkus smulkaus verslo paramą ir e, Europos investicijų banko atliktus tyrimus e, galima būtų teikti, kad e, projektų pobūdis, ar tai būtų ekologiniai ar neekologiniai projektai, neturi didelės įtakos bendram paskolų smulkiam verslui portfeliui Todėl e, kalbant bendrais terminais, aš žinoma pritariu idėjai, kad reikia e, labiau finansuoti žaliai sektorių, tačiau e, turint omenyje, kad paklausa nėra tokia didelė, tai šis požiūris būtų pakankamai rizikingas ir mes negalėtume sulaukti visiems priimtinų ir naudingų rezultatų ir e, tie vadinamieji ne, e, ekologinė, ne ekologinis investicinis turtas, manau, neturėtų būti visiškai e, primirštas arba pamirštas. Taip pat manau, kad reikėtų apskaitai peržiūrėti paskolų teikimo tvarką. Pirmininkas, ačiū, kad atvykote ir sudalyvaujate mūsų klausime. Mes svarstysime tas pačias e, temas e, dabar ir steiksiu žodį pranešėjai Molis Kotkeito, o jums dar kartą dėkoju, kad atvykote. Aš norėčiau paprašyti e, pasiekti galimybę ir toliau su jumis susisiekti, kad galėtume pasinaudoti jūsų paslaugomis. Dabar, vertinant pastarųjų dešimtmečių įvykius, mes iš tiesų e, pereiname prie taršos mažinimo pramonės sektoriuje. Todėl finansavimas čia yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tinkamą e, persiorientavimą ir pasirengimą tvariai ateičiai. Europos parlamentas e, po Paryžiaus sustarimo turi susitarti dėl finansinės sistemos reformavimo tam, kad šis permainų procesas būtų pagreitintas, o nesulėtintas. Didžioji dalis investicijų e, ir paskolų šiuo metu netitinka tarptautiniu mastu patvirtintų kovos su klimato kaita tikslų ir tinkamo valdymo kriterijų komisija vertindama e, tvaros vystimosi tikslus prie išvados, kad reikės per metus skirti nuo 4,7 iki 6,7 trilijonų eurų per metus tam, kad pasiektume klimato kaitos ir tvaraus vystimosi tikslus labai svarbis sudėdamoji dalis e, to tvaros finansavimo yra e, tinkamas e, informacija, tinkama informacijos klaida tam, kad investicijos būtų nukreiptos į ekologinių permainų projektus. Tik tokiu būdu ES išlaikytų lyderės pozicijas, kovojant su klimato kaita ir dar kartą patvirtintų, kad vadovaujasi rimtomis vertybėmis, Taigi palankiai vertiname aukštelygio ekspertų grupės ataskaitą dėl tvaraus finansavimo ir savo pranešime siekiame politinės paramos ekspertų rekomendacijoms ir siekime perduoti komisijai ir tarybai aiškę žinę, kad piliečiai iš mūsų laukia aiškaus lyderystės demonstravimo šioje e, srityje, kovojant su klimato kaita, apsaugant pasaulio ekosistemas ir išsaugant jas ateities kartoms. Kol pirmininkas mane nutrauks, aš pristatysiu dabar e, tam tikras detalės šio pranešimo. Pirmiausiai turime e, pabrėžti informacijos atskleidimo, teisinių įsipareigojimų ir skaidrumo aspektus. Mm peržiūrint atskaitomybės direktyvą ir vadovaujantis darbo grupės atitinkamais nuostatomis, mes taip pat siūlome išplėsti tam tikrų teisinių prievalių aprepti ir atskleisti visapusišką informaciją susijusią su visais investuotojais ir finansinėmis priemonėmis, kuriamis yra naudojamas. Diskutuojant e, su ekspertų grupė ir šešėlinės pranešėjais mes raginame įsteigti ES mastu suinteresuotų subjektų darbo grupę, kuri galėtų parengti atitinkamą sąrašą, kad nebūtų įtrauktas tam tikras uh, turtas, uh, kuris galbūt vertas išaldymo. Mes turime paskatinti investicijas į uh, ekologinius projektus, o tai reiškia, kad neturėtume investuoti į iškastinį kūrą, aviaciją ir jos infrastruktūrą. Taip pat manau, kad turėtume nustatyti e, minimalius standartus, kurie atitiktų e, Paryžiaus susitarimo ir e, vadovautųsi ESG grėsmės, grėsmių ir rizikų vertinimo kriterijais. Taip pat reikėtų įtraukti tą veiklą, nustatant standartus, kuri būtų naudinga ekologiniams pokyčiams įgyvendinti. Taip pat svarbu, kad mūsų institucijos rodytų pavyzdį ir ypač Europos investicijų ir centriniai bankai turėtų uh, aiškiai parodyti, kad yra linkę įgyvendinti ir vykdyti savo įsipareigojimus susijusius su tvariu e, finansavimu, e, laikytis Paryžiaus sustarimo nuostatų, todėl privalome užtikrinti, kad šiais metais numatyta EIB veiklos peržiūra ne tik atitiktų Paryžiaus sustarimus, kalbant apie paskolų teikimą, tačiau taip pat e, EIB turi peržiūrėti ir savo viešųjų pirkimų programą tam, kad e, atitiktų e, tvaraus vystimosi ir Paryžiaus tikslus. Noriu padėkoti šešiems pranešėjams už likščiolinį bendradarbiavimą ir e, tikiuosi, kad galėsime ir toliau judėti į priekį, patvirtinti rimtą parlamento poziciją dėl tvaraus finansavimo. Iki gegužės mėnesio mes privalome užsibrėžti plataus užmojo politinius tikslus tam, kad komisija e, taip pat siektų juos įgyvendinti ir kad mūsų dialogas būtų pakankamai konstruktyvus, rengiant atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų. Ačiū, Moli, dabar kalbės šešėlinį pranešėją, pirmoji ir papieti kainą. Ačiū. Aš tiesiog norėčiau sakyti bendras mintis, padėkoti už puikų darbą, padėkoti pranešėjai. Aš tiesiog norėčiau sutelkti dėmesį tuos aspektus, kurie gali būti patys svarbiausi. Pavyzdžiui, pradėsiu nuo kriterijų, kuriuos aptarėme ne pirmą kartą, ne paskutinį. Nežinau, kaip galima įdėkti tą mintį apie kriterijus ir taip pat e, kaip e, įdėkti tuos atskaitomybės principus. Mes e, visi tiesiog esame pamišę dėl ženklinimo. Tai daro pramonė. Tačiau cementas bus reikalingas visada, ypač statybos pramonėje Ir jeigu mes nesuderinsime integruotos atskaitomybės sistemų, ir tos bendrovės tiesiog konkuruos viena su e, kita ir praktiškai ir e, tas ekologinis ženklinimas neišspręs visų pernamo laikotarpio problemų. Todėl mes neturėtume padaryti klaidos, galvodami, kad viską išspręsime ekologiniu ženklinimu ir tiesiog bandydami pateikti ekologiškumo ir neekologiškumo apibrėžimą. Mes labai skeptiškai vertiname tų indikatorių E, svarbą, kadangi negalima painioti ekonominių kriterijų, taip pat negalima apskritai teikti tam tikrų paskatų, keisdami reikalavimus kapitalo likvidumui. Dėl Europos centrinio banko pirkimų politikos. Svarbu, kad mes nesukurtume tam tikrų burbulų ir kad mes tiesiog nesuitume įspūdžio, kad Europos centrinis bankas finansuoja visuos, visus ekologiškus projektus. Iš tikrųjų, tas principas laikykis nuostatų arba paaiškink, kodėl to nedarai, galėtų būti labai gera paskata Kita vertus, investuotojai, verslas turėtų rasti patį tinkamiausią jiems kelią, laikytis tų kriterijų ir kita vertus, laikytis labai aiškių nuostatų dėl laikymosi, mm, mm, mm, teismas to laikymosi principų, dėl draudimo reikšmės, savaime suprantama. Ir mes turime į tai žiūrėti ir nepradėti nuo CO2 per pirmą etapą, nes telkti tai dėmesį, nes reikia galvoti apie žiedinę ekonomiką, biologinę įvairovę ir kitus faktorius, kurie lygiai taip pat svarbus siekiant to galutinio CO2 mažinimo rezultato, tai tikrai neturime to, tos prabangos, kad galėtumėm kiekvieną sektorių imti atskirai ir taip toliau. Ir taip pat, jeigu kalba apie to blogo turto klasės, Bendrai vertinant, puikus darbas, tikrai labai intelektualus, provokuojantis, geros diskusijos su, su kitais pranešėjais, šėlinės pranešėjais ir tikrai puikus rezultatas iš parlamento. Paul. Ačiū, Paulas. Ačiū, Markus. Dėkoju Malai už puikų pranešimą. Iš tikrųjų labai įdomių pastebėjimų pasakė aukšto lygio darbo grupės atstovas ir mes ateityje turime bendradarbiauti, kad galėtume sukurti kuo lankstesnį, nuosaklesnį požiūrį į tvarų finansavimą plačiaja prasme. Tai buvo seniai laukti žingsniai ir žinoma dabar reikia renkti tekstą. Finansų sektoriuje reikalingi pokyčiai visoms suinteresuotoms šalims, tai yra finansų įstaigoms, draudimo įstaigoms, taip pat e, kreditavimo įstaigoms, bankams. Visas tos e, įstaigos vaidina labai svarbu vaidmenį, kadangi jos turėtų uh, sutelkti visas sukauptas žinias ir parodyti ne tik tai politinę valią, bet ir užtikrinti, kad tos priemonės būtų įgyvendintos e, praktikoje. Taigi Europos investicinio banko vaidmuo. Into, uh, into e, Bankų priežiūros e, institucijos vaidmuo taip pat yra didžiulis. Kita vertus, reikėtų pagalvoti, ar sistema turėtų veikti laisvanoriškais pagrindais, ar nereikėtų šiek tiek įvesti privalomojo pobūdžio e, priemonių. Pavyzdžiui, 173 e, Prancūzijos atitinkamo įstatymo straipsnis numato, kad reikėtų atsižvelgti į e SG rizika. Tik tiesiog reikėtų valstybėms narėms geriau išsiaiškinti, kokia tai yra rizika ir ją reikėtų įvertinti primant sprendimus. Taip pat reikėtų pasižiūrėti į atlyginimo reglamentuojančius teisės aktus, kad mes nepasiūstumėme neteisingos, klaidingos žinios ir kad mes nepakenktume finansų sektoriaus stabilumui, kadangi visa tai susiję ir su mūsų finansų sistemų ir mūsų visuomenių stabilumu. Taip pat manau, kad ES institucijos turėtų parodyti labai aišku pavyzdį priežiūros institucijos labai svarbios, kadangi jos turėtų suvienodinti rinkos dalyvių veiklos sąlygas, tiesiog pasitelkti gerąją praktiką. Tačiau Europos investicijų bankas, Europos centrinis bankas taip pat turėtų būti pirmieji, kurie vadovautųsi SG kriterijais. Todėl Europos centriniui bankui aš nekartą pateikiau klausimą įvairiomis progomis kodėl e, Centrinis bankas tiesiog e, neparodo pavyzdžio šioje srityje. Dėkuoju. Thank you very much and uh, then we go further with uh, Pirko. Ačiū toliau Pirko. I would like to thank everybody. Of... Norėčiau padėkoti visiems už tikrai geras, vaisingas diskusijas. Okay. Gerai, artėjame tada prie darbo tvarkės pagal laiką. Lyvė. Ačiū, poniai Skotkato už pranešimą. Iš tikrųjų, mes įspindi mūsų bendri tikslai, dėl kurių mes dirbsime per atimiausias savaitės, taigi susti siekiame sustiprinti stabilumą, mūsų finansinių rinkų stabilumą ir siekiame nukreipti daugiau lėšų į tvarias investicijas. Esu įsitikinusi, kad tie tikslai papildo vienas kitą, bet kaip mes jų pasieksime? Uh, būtų naivu galvoti, kad um, investuotojų dauguma investuos į tvarius produktus vien tik vardant tvarumo. Jie to nedarys ir gal ir neturėtų. Jie investuos į tvarius produktus dėl to, kad jie bus pelningesni ir mažiau uh, rizikingi. Ir kaip teisės aktų leidėjų mūsų darbas yra taip to, tai užtikrinti, kad taip ir būtų. Tai reiškia, kad mums reikia kitokių um, teisės aktų, pavyzdžiui, ATS, priekybos avartinius aršos leidimais e, sistemos teisės aktų. Ir tikrai ir, ir apie kitas teisėkūrinės iniciatyvas reikia galvoti, bet ką mes galime padaryti realiai finansų. Produktai turi atspindėti savo tikrąją kainą ir investuotojai turi turėti pakankamos informacijos iš sektoriaus, uh, Mm, kad ir, ir tas sektorius turi atsižvelgti į aplinkosaugos socialinius ir valdymo kriterijus, o taksonomija turi padėti jiems apibriežti ir palyginti skirtingus produktus. Be to, kurdami taksonomijos sistemą, sakote, mes norime lankščios sistemos. Aš sutinku, bet aš taip pat suprantu, kad tam reikės atitinkamos valdymo sistemos. Ar jūs turit kokių pasiūlymų, kokių minčių, kiek, kaip atrodys tas valdymas. Ar tai bus viešo sektoriaus, viešo ir privataus, ar privataus sektoriaus iniciatyva, kaip bus finansuojama jį, kaip bus užtikrintas vienodas veikimas sąlygos visoms interesuotoms grupėms. Ir Dimitrijus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau patikoti kolegijai Scott už šį dokumentą. Ir norėčiau pasakyti, kad kaip šešilinis pranešėjas galvo, kad jos atliktas darbas tikrai eina gera kryptimi ir kuomet buvo galima teikti pakeitimus, aš labai siekiau konstruktyviai prisidėti prie galutinio rezultato, kuris būtų paremtas tvirtų konsensusu. Na, aš um, klausiausi um, šešėlinių pranešėjų pozicijų, atspindinčių jų frakcijų nuomonės ir klausimas yra iš tikrųjų, ar mes tikrai tikime Paryžiaus susitarimu. Ar realybėj ES vystimosi politika atitinka uh, Paryžiaus sustarimo tikslus ir um, jungtinių tautų tvaros vystimosi tikslus. Ar mes į tai atsižvelgėme? Mm, klausiausi, kokie yra mokslo tyrimai, kokia yra ekonomistų nuomonė. Mm, jie mums sako, kad investuoti į žaliuosius produktus, novatoriškus produktus, uh, investavimas į tai leistų praturtinti mūsų ekonomiką. Būtent ir to, šios ryties ekspertai mums sako tą patį. Ir kuomet keičiasi mentalitetas, kuomet uh, jeigu tik galvojama apie tai, kad pelnas yra šventas ir daugiau niekas nesvarbu, tai tada pamiršti e, aplinkosauginius, socialinius reikalus, piliečių e, interesus ir tuomet ekonomikos saugimas pradeda konkuruoti su aplinka ir tai aišku, kad tai yra visiškai negeras dalykas. Uh, Mums reikia nepamiršti ir socialinės apsaugos sistemos, ir sveikatos priežiūros, ir aplinkosauginių visų reikalavimų, aplinkos tausojimo. Ir reikia nepamiršti, kad, aišku, kitos valstybės, kurios konkuruoja su ES, vis labiau įsitvirtina žaliųjų technologijų, žaliosios ekonomikos rytyje. Taigi mes turime galvoti apie mm, tokius elementus, to, tokius kelius, kurie mus vestų link Paryžiaus sutarimo įgyvendinimo ir jungtinių tautų tvaros vystimosi tikslų pasiekimo. Kuomet anksčiau aplinkos komitete dirbau, atsimenu, apie ką kalbėjome dabar. Man, ver, vertinu mūsų darbą ir, ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad uh, parlamentas uh, nedažnai galbūt e, kiždavosi į komisijos darbą ir, ir stabdydavo kažkokius vienus ar kitus e, pasiūlymus. Bet aš manau, kad dabar mes turėtumėm būti daug aktyvis, aktyvesni ir tikrai galvoti apie naujoviškus mm, produktus ir, ir, ir investicijas į tą sritį. Svengi, gal pagal procedūrą prašau žodžio. Um, just, uh, Ačiū, pirmininkai. Keli pastebėjimai. Neįtikėtinai pasikeitė per pastaros metus politinė atmosfera, kalbant apie šio pasiūlymo vertimą. Prieš kelis metus mm, žaliasis finansavimas buvo laikomas visiškai nereikalingu, dabar matome, kad apetitas susmarkiai padidėjo tiek kalbant apie finansinių produktų pirkėjus, tiek ir e, pardavėjus tiek apie paklausą, tiek apie pasiūlą. Taigi Europa nustatė atitinkamas taisyklės ir gali jomis pakeisti tarptautiniu mastu padėti ir padaryti ją įtaką. Manau, kad žalesis finansavimas galėtų tapti tam tikrų Europos prekės ženklų, jeigu patvirtinsime tinkamas taisyklės. Antras pastebėjimas. Pritariu kolegos iš Alde frakcijos mintims apie tai, kad žalesis finansavimas niekuomet nepakeis žaliojo ekologinio vartojimo, ekologinės gamybos ir ekologinės politikos. Turime e, tinkamai e, pasirinkti e, atitinkamus, parinkti ekonominius ir socialinius sprendimus tam, kad jie neštų taip pat ir ekonominę naudą mes turime patvirtinti taisyklės, kuriams būtų užtikrinamas e, skaidrumas, aiškus standartai ir nustatomi reikalavimai, kad būtų galima atsižvelgti į kylančią grėsmę, kaip Polas Tangas minė pritariu e, sirpai. Iš Europos liaudės partijos frakcijos nereikėtų čia painioti šių pasiūlymų su e, reikalavimu, reikalavimais įstatiniam kapitalui investicijos į ekologinius projektus yra susijusios su naujovėmis, naujovės dažnai kelia arba yra susijusios taip pat su įvairiomis rizikomis, taigi neturėtume painioti kapitalo reikalavimų su ekologinio investavimo, ekologiniais finansiniais e, produktais. Markai, mačiau tavo atitinkamas mintis e, žiniasklaidoje ir iš tiesų e, šie aspektai neturėtų nulemti e, finansinių institucijų draudimo bendrovių nuo savo kapitalo mastų. Tinkama informacija turi būti pateikiama jų buhalteriniuose ataskaitose, knygose finansinėse, tačiau nesu tikras, kad mes turėsime pakankamai pajėgumų, kad viską galėtume išmatuoti ir patikrinti. Taigi neturėtume laikytis tokių. E, tai yra turėtume laikytis pakankamai griežtų nuostatų, tačiau neturėtume painioti reikalavimų e, statiniam kapitalui su e, žalio finansavimo projektais. Ačiū, dabar aš savo poziciją pristatysiu. Komisijos atstovai yra Manas Spolč. Ar norėtumėte įstraukti mūsų diskusiją, nepaisant to, kad tai yra pranešimas savo iniciatyva. Ačiū pirmininkė, kalbės trumpai, palankiai vertiname pranešėjos Skotkeito pristatytą pranešimą, taip pat ir Kristina Timano vadovaujamas aukštalygio ekspertų grupės išvadas ir jos pasiūlymus dėl, e, tai tiksliau komisija pateiks savo pasiūlymus dėl tvaros finansavimo kovo pirmoje pusėje, galėsite artimiausius laikus su jais susipažinti. ES tikrai gali parodyti pavyzdį likusiam pasauliui, mm, kaip turėtų atrodyti tvaraus finansavimo sistema. Taip pat kovo 22 dieną organizuojame aukšto rango, aukšto lygio konferenciją šią temą ir tikimės, kad jūs atstovai taip pat dalyvaus, nekantriai laukime tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Suteiksiu žodį vėl pranešėjai, Moli. Ačiū Markui. Keista, kad e, tokiu opiu klausimu jau dabar tiek daug geros valios e, pademonstravome ir tiek daug sutarimo, tačiau už keletą kontroversiškų ginčių klausimų paminės, kurie buvo iškelti e, susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Pirmiausia, klausimas susijęs su taksonomija. Sirpa nori daugiau dinamiškumą matuojančių rodiklių <clears throat> ir suprantu, kad niekas nenori leistis į kraštutinumus ir ieškoti kažkokio aukso vidurio, tačiau mūsų tikslas ir siekis yra, kad Europos teisėkuros institucijos galėtų atitinkamas investicijas įvertinti kaip ekologinės, kaip žaliasias, nes jeigu nenustatysime aiškių patikimų rodiklių ir kriterijų, tai uh, uh, pateksime į panašią patį kaip Kinija, kuri tariamai daug investuoja į žaliasios obligacijas, kurios iš tiesų tokios nėra. Taigi tas ES ekologiškumo prekinis ženklas turėtų būti aiškiai apibrėžtas. Kolega iš Aldė paklausė, kas. Uh, apibrieštis nustatys, dabar siūlome pastelgti ekspertus, kurie informuotų suinteresuotų subjektų grupę, konsultuotų, taip pat turime įtraukti ir e, kitus asmenys, pirmiausiai mokslininkus, e, siekiant e, nustatyti saigau, saugaus ir ilgalaikio investavimo kriterijus. Kalbant apie statistinius duomenis, ką tik suspažinau su labai įdomių tyrimų rezultatais, kalbant apie e, reikalavimus statymų kapitalui sumažinimo poveikį žaliosioms investicijoms, tačiau tokiu būdu, mm, e, jeigu vadovautumėmės vieno požiūriu, tai atvertume plačiai e, duris tam mm, E, tikroms galimybėms destabilizuoti finansų sistemos stabilumą. Šiuo metu mes e, neįtraukime į sisteminius skaičiavimus tų sąnaudų, kurios atsiranda investuojant e, į neekologiškus projektus. Mes daugiausiai dėmesio skiriame dabar investicijoms susijusiams su tam tikrais e, taršos mažinimo projektus, tačiau reikia nepamiršti ir kitų sektorių, tokių kaip žemės ūkis, žuvininkystė ir taip toliau, ir jie nėra atspindimi e, mūsų e, pateikiamose statistinėse duomenyse ir būtent tą situaciją mes ir siekiame, bandome pakeisti, bet kokiu atveju aš labai aukštai vertinu jūsų pademonstruotą gerą valią, nekantri laukiu jūsų pakeitimų pasiūlymų ir bus mūsų susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Ačiū, Moli, mes e, praktiškai neatsiliekame nuo nustatyto tvarkaraščio, dėl to, kad sugebėjome taip greitai apsvarstyti jūsų klausimą, tai mums sukelia tam tikrų problemų, nes kitų pranešėjų dar salėje nematome, kurių pranešimus turėtume svarstyti. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi kovo 21 dieną 12 val. kaip įprasta. Ekonomikos komitete balsavimas numatytas balandžio pabaigoje, o e, e pakeitimų svarstymas turėtų vykti kovo 26 dieną. Taigi kiekvienas iki minėtos datos gali savo pakeitimus molį pateikti. Kitas darbo atvarkės klausimas yra uh, um, SRB uh, valdybos uh, nario kandidatūros svarstymas. Dabar galime uh, paskelbti trumpą pertraukėlę, tikėdamėsi, kad tie kolegos, kurie nori kandidatų užduoti klausimus, per tą laiką pasirodys salėje.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 Taigi aptarsime SRB kandidatūrą, kadangi atsirado laisva vieta po to, kai John Kellerman atsistatydino. Komisija siūlo kandidatą Boštian Jespets, dabar Slovenijos banko valdytojas. Bankų sąjungos darbo grupėje jau neoficialiame posėdėje klausime buvo įvertinta Jaspers kandidatūra sausio 29 dieną, o dabar viešasis svarstymas, kurio vaidmuo yra labai svarbus, kadangi mes ypatingą dėmesį skiriame e, šitos valdybos narių atskaitomumui parlamente. Taigi jūs dirbate valdyboje Slovenijoje, o dabar atvykote į klausimus parlamente. Šitas klausimas yra labai svarbus mums apsisprendžiant dėl komisijos siūlomo kandidato tinkamumo. Taigi mes siūlome pirmiausia kandidatui prisistatyti, o po to mes pateiksime klausimus ir tikiuosi sulauksime atsakymų ir uh, numatėme keturias minutės klausimui ir atsakymui. Kuo ilgiau klausime, tuo atsakymas bus trumpesnis. Taigi dabar aš su didžiuliu malonumu pristatau, suteikiu žodį kandidatui. Aš Buštijanį Asbets. Aš esu Slovenijos banko valdybos narys, Europos centrinio banko valdybos narys. Aš tikėjausi, kad aš tapsiu e, muzikantų, paskui viskas pasikeitė, per dieną aš tapau bankininku. Aš kol kas nesigailiu to sprendimu ir aš džiaugiuosi savo profesinė veikla ir aš tikiuosi, kad aš esu tinkamas kandidatas į SRB. Po studijų Aš trumpai užsėmiau mokslinę veiklą, akademinę veiklą, o po to aš pradėjau dirbti Slovenijos centrinėme banke. Pakankamai anksti, anksti pradėjau ten dirbti ir todėl turėjau puikių galimybių dirbti su kolegomis tuo metu, kai Slovenija stojo į ES ir Slovenija buvo pirmoji valstybė, kuri 7 metais įsivedė eurą. Aš prisijungiau prie Kosovo, aš buvau Kosovo centrinio banko patarėjas ir paskui Tarptautinio valiutos fondo e, atstovas buvau Suriname. Ir kai prasidėjo krizė, ir Slovenija pateko į programinių valstybių mm, sąrašą ir aš padėjau tiesiog valstybei gelbėtis. Ir manau, kad Slovenija dabar yra labai puikus pavyzdys to, kaip pavėluota reakcija gali būti mm, brangiai kainuoti ir kaip labai svarbu laiku atlikti bankų pertvarkymo e, veiksmus. With, uh, with is, uh, today, uh, the... Tos valstybės, kuriams e, prireikė pagalbos, labai svarbu, kad būtų užtikrintos e, vienodos veiklos sąlygos ir kad būtų išsaugotos e, mokesčių mokėtojų lėšos ir kad būtų taip pat užtikrintas Slovenijos finansų stabilumas, o tai reiškia, kad ir stabilumas visoje eurozonoje. Ačiū ponui Jasbets. EPP vardu Balts. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Äh, Sveikinu atvykus į mūsų komitetą. Turėčiau pakalbėti apie bankų e, nelikvidumą, apie bankų nemokumo sistemą, pertvarką. Siekiant, kad šita sistema būtų veiksminga, kad nuostatos būtų aiškios ir kad būtų pašaldos kliūtis e, bankui pertvarkyti ir kad būtų sumažinta bankų bankroto rizika, mes turėtume atsižvelgti į mm, rekonstrukcijos vystimo banko embre e, e, standartus, tačiau juos reikėtų, juos reikėtų pažvelgti plačiau. kad ir kokie būtų emri reikalavimai, aš manau, kad tie tos subordinacinės nuostatos yra labai svarbios ir kad nereikėtų apriboti emri kokybinių reikalavimų. Äh, Taip pat reikėtų plačiai e, vertinti nuostas dėl moratoriumo, kad visos priemonės galėtų būti taikomas kuo plačiau, kad jo kai kuriomis nebūtų apsiribota. Todėl norėčiau jūsų paklausti. Kaip jūs manote apie tai, ką aš pasakiau? Galbūt yra aspektų, kurie būtų reikalingi papildomai. Uh, thank you, Mr. Balts. Uh, uh, I, uh, I think that... Ačiū, kolega Balsi. Atrodo, kad jūs palėtė labai svarbus klausimus bent jau tris mintis norėčiau išsakyti dėl bankų problemų sprendimo arba pertvarkos. Today on the paper, it, uh, it's very good. Uh... Žinoma, tie principai yra uh, vienodi, gali būti taikomi visur, tačiau viskas priklauso nuo įgyvendinimo kadangi nacionalinės teisės nuostatos gali būti suskaidytos, fragmentuotos ir bendras bankų problemų sprendimų teisės nuostatos gali būti įgyveninamos paskirai. Todėl reikalinga daugiau koordinuoti, labiau bendradarbiauti Frankfurtui ir Bruseliui Taigi Europos centrinis bankas ir komisija turėtų bendradarbiauti geriau su satelitinėmis agentūromis, kurios e, įgyvendina tą bankų problemų sprendimo mechanizmą. Kita vertus, reikėtų pasimokyti iš praeities pamokų ir todėl aš manyčiau, kad mums reikia tiesiog šitą pertvarkos režimą įgyvendinti taip, kaip yra numatyta teisės aktuose konkrečiai direktyvose. Dėl MRL. Tai yra labai jautrus klausimas šitos nuostatos įdėgymas galėtų sukurti finansinį nestabilumą, jeigu tai būtų padaryta e, nepakankamai tiksliai. Yra eurozonos valstybių, yra tokių valstybių ES apskritai, kuriuose bankai negali visiškai e, e, įgyvendinti tų reikalavimų dėl E, turto arba dėl bankų kapitalo. Ir dėl to gali kilti tam tikras nestabilumas finansų sistemoje. Todėl kai kurie bankai siekia visiškai neįgyvenyti tos sistemos, tačiau man atrodo, kad MRL yra e, geras instrumentas, kitas dalykas, kaip jis yra įgyvendinamas tam tikrose ES valstybių teisinėse sistemose. Dėl moratoriumo. Žinoma, jūs girdėjote, kad įvairiose valstybėse nuomonės skiriasi dėl moratorijaus jaus įvedimo, tačiau aš manyčiau, kad tai yra naudinga priemonė, jinai suteikia galimybę įvertinti nuodugniai turimus duomenis ir suteikė galimybę politikams, kurie priima sprendimus SRB ir kitose lygmenyse tiesiog išsiaiškinti, kokių žingsnių reikėtų imtis, kad jie nebūtų skausmingi vėliau. Taigi labai svarbu, kad viskas būtų tinkamai įdėkta. Ačiū. Aš sakiau, kad klausimui ir atsakymui mes suteikėme penkias minutės, taigi laikas išsemtas ir dabar Vaitseker. Aš norėčiau pateikti tris klausimus. Pirmiausia, pratęsiu klausimą, kurį pateikė kolega Barts, Balts dėl MRL. Tiesiog mes turime pasirinkti pagal mūsų teisės aktus. Turime apsispręsti, ar mes turime labai būti griežti, nustatant minimalius kapitalo reikalavimus. Tie mm, reikalavimai būtų sunkiai gyveninami tuose bankuose, kurie turi problemų. Kitas dalykas tai yra veikimo laisvės ribos iš tikrųjų kartais tas nuostatas reikia ir sustiprinti. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kokią jūs matote tą veiksmų laisvę, kadangi vienas dalykas yra teisėkurus nuostatos ir kitas dalykas jų taikymas praktikoje. Grįžtant prie praktikos, reikėtų pasakyti, kad pastraisiais metais mes patyrėme, kad uh, bankų sąjungos naujasis režimas tokiems bankams kaip Banko Popular, kai kuriems Italijos bankams vis dėlto atnešė tam tikros žalos ir kaip reikėtų iš to pasimokyti ateityje. Ir trečia, trečia mes visi baiminamės tų praktinių breksito pasiekmių būtent bankų problemo sprendimo kontekste. Dėkoju už tuos tris klausimus. Žinoma, tai nėra galutiniai kategoriškai atsakymai. Aš galėčiau konkrečiau pakalbėti apie MRL minimalus reikalavimus kapitalui. Jis iš tikrųjų teisus sakydamas, kad nuostatos ir pasirinkimo laisvė jas įdėgiant praktikoje yra sudėtingas dalykas. Todėl mes turėtume numatyti tam tikrą laikotarpį kai kuriems bankams, iki kurio reikėtų prisitaikyti visiškai prie MRL reikalavimų. Žinoma, yra nelengva, kai galvojame apie vienodas e, veikimo sąlygas, e, numatyti tokias išlygas. Tačiau aš vis dėlto manau, kad labai griežtai siekiant, kad tos nuostatos būtų įgyvendinamos per vieną dieną, gali atnešti nepagėdautinų pasiekmių. Labai svarbu, kad rizikos mažinimas būtų siejamas su tais tikslais, kurių mes siekime. Aš manau, kad tokių konkrečių pavyzdžių nereikėtų pateikinėti, galvojant apie MRL. Žinoma, aš e, sutinku, kad MRL nuostatas turėtų būti vienodas visiems Tačiau kita vertus jūs paminėjote ne tik tai Ispanijos banką, su panašiomis problemomis susidūrė ir kai kurie Italijos bankai, bent jau popieriuje galime e, konstatuoti, kad viena iš bankų problemos sprendimo sistemų buvo pritaikyta sprendžiant Ispanijos e, bankų problemas ir galime teikti, kad šitos e, priemonės buvo veiksmingos. Tačiau kaip, e, valdymo, vald, kaip valdybos narys norėčiau pasakyti, kad mes bandėme įvertinti tas praeities pamokas ir aiškiai supratome, kad reikia gerinti koordinavimo veiklą ir bendradarbiauti e, tarp institucijų ir institucijoms su kitomis įstaigomis. Ir trečias klausimas - Brexitas. Iš tikrųjų, milijonų dolerių vertas klausimas, kadangi niekas nežino, kokios bus Brexito pasiekmes bankų sąjungai. Yra nuomonių, kad tam tikrose bankų sektoriaus rytise pasiekmes bus didesnės. Ta, tačiau mes norėtume, kad ES bankų sektorius apskritai būtų atsparus bet kokiam neigiamam poveikiui. Dėkoju. Ecervardu Sanda. Lūn. Jaspek, uh, very welcome. Ačiū, dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. Dar kartą aš norėčiau pratesti kolegos pateiktus klausimus. Iš tikrųjų labai būtų išgirsti klausimą, atsakymą į balts, balts klausimą dėl to, kad tos bankų problemų sprendimo teisinės priemonės yra pakankamai geros, veiksmingos ir jūs kalbėjote, kad pamokos yra išmoktos ir sakėte, kad reikėtų Europos centriniam bankui ir komisijai labiau bendradarbiauti. Prieš dviejus metus jūs kalbėjote apie Slovenijos banko pertvarkymą 2013 metais. Jūs sakėte, kad tai gali būti labai uh, toksai didelio masto e, veiksmas, procesas ir jūs sakėte, kad tie bankų problemų sprendimo mechanizmai yra nepakankamai aiškus, konkretus ir todėl neaišku, ar apskritai padės šita sistema išspręsti bankui kilčias problemas. Dabar norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė pasikeitė, kadangi jūs kalbate apie didesnį komisijos ir Centrinio banko bendradarbiavimą, ar jūs turite omenyje ir kitus aspektus. Kita savaitė bus renginys skirtas bankų sąjungos stiprinimui. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu ir mes bandysime aptarti Europos Sąjungos komisijos ir Centrinio banko bendradarbiavimo galimybės, tačiau reikėtų kelti klausimą, ar nėra kokiu nors teisinių sistemų problemų bendradarbiavimo su valstybėms narimis. Iš tikrųjų, yra keletas dalykų, kurie turėtų būti sustiprinti bankų problemų sprendimo sistemoje. Europos centriniui bankui reikėtų suteikti daugiau tokių e, daugiau įgaliojimų. Tiesiog reikalingas tam tikrų momentų, tam tikrose procesuose viena e, diriguojanti institucija. Kitas dalykas - valstybės paramos e, E, nuostatos labai yra svarbios, e, galvojant apie bankų pertvarką. Aš manyčiau, kad mes turime dėti visas pastangas, kad būtų sudarytos visoje Europoje vienodos bankų veiklos sąlygos. Toliau yra viena priemonė, kuri, manoma, labai svarbi, tai yra EQE R, AQR. Tai yra bankų e, atsparumo, bankų stabilumo įvertinimas e, e, sudėtingomis sąlygomis krizės laikotarpiu supratome, kad nacionaliniuose teisės aktuose yra pakankamai daug fragmentacijos, kuri neleidžia, o kartais netgi ir e, trukdo veiksmingai taikyti bankų problemų sprendimo mechanizmą. Taip pat reikėtų turėti omenyje Europos stabilumo mechanizmo atidėjimus with regard to introduction of uh, uh, European Deposit Insurance Scheme and those uh, those those. Uh, uh Nenumatytiems atvejams. Ir dėl tų priežasčių, kad per pastaruosius dviejus metus mes pasistumėjai priekyje, gali skirtis ir mano pasisakymo prieš dviejus metus uh, esmė. Taigi šitas bankų problemų sprendimo mechanizmas, manyčiau, yra tinkama priemonė spręsti šitas problemas. Dėkuoju. Raimond Tremoza. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu Jūs Europos parlamente. Norėčiau Jums užduoti porą klausimų. Visų pirma, sugrįžtant prie praeitų metų sprendimo ką jūs būtume daręs kitaip dėl banko, jeigu būtumėt e, SRB vadovas ar, pažiūrėjau, dėl banko populiarė, sakykime, ar 48 valandų laiko, laikotarpis geresnis yra spręsti SRB lygmenių nei 48 minučių laikas, na, antradienio vakarą, sakykime. Toliau kitas lasmas Italija. Vokietija bus jūsų kompetencijoje kaip SRB nario. Tai ar galvojate, kad galvojant apie tokius stambius bankus, kurie veikia tose valstybėse, ar tinkamos mūsų taisyklės? Na ir galiausiai, manau, kad valstybės narėse, kurios turi didelį skaičių mažų bankų, greta tų globalių mastų dirbančių bankų, labai svarbu yra turėti tikrai atsparę finansinę sistemą. Žinote, yra kai kuriuose valstybės narėse tokia situacija, kur trys gal keturi tik tai stambus yra veikėja, kurių rankose 80 procentų kreditų rinkos. Tai ką Jūs galvojate, Europą turėtų daryti tokiais atvejais? Thank you, uh, Mr. Tremosa. Uh, three, three questions. The first... Ačiū. Uh, Ramona, tie trys klausimai, ką būtų buvę galima padaryti kitaip e, dėl to Ispanijos banko ir dviejų Italijos bankų, mano nuomonė, ekspost žiūrint atgal, galvojant e, apie pertvarkymą tais atvejais, viskas buvo padaryta sėkmingai. Bent jau pasiremdamas savo turimą informaciją, negalėčiau pasakyti, kad kažkas su e, galbūt turėjo būti padaryti kitaip. Nei vien sindėlininkas neprarado pinigų, buvo apsaugotos viešojo sektoriaus lėšos. Tai, kas buvo pritaikyta pertvarkant tuos tris bankus, tos taisyklės visiškai atitiko pertvarkymo tvarka, kur, barda grupėje, kas, kas žinoma, uh, Dabar dėl pertvarkymo tos tvarkos, ar įtaikoma didesniem bankam? Čia galbūt tai reikia sėti su jūsų trečiojo klausimu. Dėl to, ar siekiame turėti va, porą stambesnių bankų, ar turėtumėm stengtis išsaugoti ir tuos smulkesnius bankus, kad sistema susidėtų iš jų. Uh, Tai čia, aišku, klausimas yra visų pirma dėl rinkos iniciatyvų, visų pirma, taip pat dėl bankų savininkų kapitalo stiprumo, ar jie yra pakankamai stiprus ir, ir paremti savo turimų bankų vystimasi. Ir tas, aišku, klausimas per didelis, kad žlugtų ta problema. Ar siekiame masto ekonomikos visoje, Europos Sąjung, visoje Europoje? Manau, kad čia geriausias atsakymas, kokį galėčiau pateikti, būtų, jeigu pažiūrėtumėm tik į Europos atvejį, kur žiūrime introversiškai į Europą, tai aš sutikčiau taip, geriau būtų turėti didelį skaičių mažesnių bankų. Bet visuomet žiūrime ir galvojame apie Europos bankų konkurencingumą, kaip jie atsilaiko prieš Amerikos ar Azijos bankus. Ir čia, na, aš galvočiau, kad reikėtų, greičiausiai proceso pabaigoje mm, turėtumėm kelis stambius europinius bankus, kurie būtų konkurencingi pasaulio mastu. Ačiū, Guja vardu. Martin Šidevin. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Jasbecai. Dvi temas norėčiau paminėti, užduodamas klausimus. Viena vertus ta problema, kai bankai yra per dideli, kad žlugtų. Tačiau pastebėjome, kad kilus finansų kriziai dideli bankai buvo gelbėjami pasyviai ir tai sukėlė labai didelį rinkėjų nepasitenkinimą ir finansų krizę apskritai. Kaip Jūs vertinate tą koncepciją per didelių bankų, kuriems negalime leisti sužlugti ir kaip apskritai šią problemą būtų galima spręsti bankų sektoriuje. Antrasis klausimas nekarta buvo minėtas šiuo metu kaip tik e, yra e, naujai e, E, tvirtinami e, tam tikri standartai susijęs su bankų pertvarkymo institucija. E, noriu paklausti, ar tai bankų pertvarkymo institucijai bus leista nustatyti minimalius kapitalo reikalavimus, jeigu jį bus tokia po tokia patvirtinta. Ačiū už klausimus. Tas principas per nelik didelis, kad žlugtų. Mm, taip, yra problema. Man atrodo, kad Berde gražiai į tris grupės sudėliojo priemonės pasirengimas principėje, ankstyvo intervencija ir pertvarkimas. Tai kai eina kalba apie tą klausimą, per nelik didelį, kad žlugtų, čia būtinai reikia tobulinti tą, to proceso prevenciją teisinį segmentą, būtent, kad priežiūra būtų geresnė. Žinoma, SSM 2014 sukurta, kai kas galvoja, kad dar tai nėra visiškai suvienodinta visoje Europoje. Tai aš manau, kad mes judame reikiamą kryptimį ir nors dar yra ta problema potenciali dėl tų pernelyg didelių, kad žlugtų Manau, vis tik tai mes jau pakankamai anksti galime pastebėti m, mm, tokias problemas besiformuojančias ir užkirsti kelią tom problemom per geresnį priežą. Aišku, e, klausimas yra dėl viešo sektoriaus e, lėšų apsaugos. Tas turi būti svarbiausias dalykas, nusatinėjant tikslus mm, jeigu iškiltų klausimas dėl tokios problemos, per nelik didelis, kad žlugtų Dabar dėl to, kad daugiau mm, galių reikėtų suteikti pertvarkymo e, tam režimui, taip, <laughs> aš, aš man atrodo jau ir ankstesnėse atsakymuose paminėjau tai, kad tikiu, jog tas atsakomybių paskirstimas turėtų būti aiškesnis. Mm, aišku, kaip yra, turi būti su eksantė, kad turi būti laikomasi tų padalymų atsakomybių. Galbūt tikrai daugiau įgaliojimų turėtų būti pertvarkymo toje pusėje, na, bet mm, <laughs> aš, aš sakiau, čia ne dėl to, kad aš siekiu to, to, tos, tų pareigų SRB, bet tiesiog mano toks yra įsitikinimas. Dar, dar liko laiko, ar jūs norite ką nors pridurti? Uh, no, nu, va, dabar švaistote tą laiką žalieji, Anes Ortasun. Yes. Thank you, Mr. Jazep, for being uh, here with us. Um... Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Aišku, mes norėtumėm, kad SRB nariai uh, siektų ryštingai gyveninti pertvarkymo režimą gyvenimą. Aš nežinau, Ar teisingai supratau jūsų pareiškime, kad uh, MRL įvedimas galėtų įnešti kažkokį tai finansinių iškraipimo. Aš nežinau, na, <laughs> turbūt jūs galite tikėtis, kad mes lauksime, kad jūs labai aktyviai dirbtumėte gyvenant šitą režimą. Ir tai aš tiesiog norėjau tą pasakyti kaip įžanga. Ir dabar turiu tris klausimus. Visų pirma, dėl pertvarkymo planavimo. Sprendimų prieimimo, kaip tos fės direktorius, mes ką anksčiau esame kokius sprendimus aptarę, ypač dėl popular atveju, buvo pareikalauta, kad Mm, e, bankas pateiktų sąrašą tinkamų įsipareigojimų, Rekening pareiškė, kad nėra to sąrašo. Nebuvo jo reikalingo momentu. Taigi, ką jūs padarytumėt, kad užtikrintumėt, jog tokia informacija būtų iš bankų pusės pateikta, kai reikalinga? Antras klausimas mm, kai skaičiuojame MRL, jūs, aišku, žinote, mes dabar pertvarkome direktyvą ir, ir vyksta diskusijos dėl to, ar geriau sutelkti dėmesį uh, tik tai į griežtą tą reikalavimą dėl MRL, ar reikėtų dar ir pasitelkti orientavimą kaip priemonę dėl MRL įgyveninimo. Na, dabar tai tikrai karštos diskusijos vyksta to klausimu, tai būtų gerai išgirsti jūsų nuomonę. Tai tokie būtų mano du klausimai. Uh, Ačiū, pana Urtasun. Atsakydamas jūsų pirmą klausimą, Norėčiau pasakyti, kad tai yra tai, ko pasimokėme iš Ispanijos atvejo. Taip, reikia nuodugniau parengtų ir laikų pateiktų duomenų. SRB persiekimo valdyba gauna duomenys iš dalies iš SSM. Iš, iš, be, be, pertvarkim gelbėjimo mechanizmo ir todėl mums reikia tų duomenų iš tikrųjų derinimo, koordinavimo, taip pat ir kai eina kalba apie gelbėjimą valstybės lėšomis. Dėl MRL, na, žinote, čia uh, turtas skaičiuojamas pagal tai, e, kiek yra nuostolių absorbavimo pajėgumai, kokie yra kapitalizavimo, kokie yra pajėgumai. Iš principo, tai yra dvigubai yra. Uh, yra reikalavimas. Aišku, orientavimas, gairės. Galėtumėm, aišku, ryštingai tos siekti ir, ir, ir gerai būtų, aišku, aš, aš galėčiau labai prašyti, kad visi bankai laikytųsi MRL. Ir kaip SRB valdybos narys, aš tikrai pasistengsiu akcentuoti tai, kad MRL būtų apibriešta visiems bankams, kurie yra arba jurisdikcijoje. Tikrai tuo požiūriu. No. Turite daugiau papildomų klausimų? Daugiau niekas neprašo žodžio. Manęs pasitai tikrai džiugu, mums buvo garbė, kad jūs atvykote į mūsų posėdį po poros minučių, kai balsuosime dėl jūsų paskirimo. Uh, Ir jei komitetas pritars jūsų paskirimui, aš labai tikiuosi, kad mūsų laukia daug metų puikaus bendradarbiavimo. Na, aišku, jums nenaujiena būti parlamente, jūs Europos parlamente tikiuosi jaučiatės, kad kaip, kaip buvote Slovenijos parlamente gal ne kartą. Uh, Taigi, galiu pasakyti, nepergyvenkit, visuomet parlamentas stebi, ką jūs darote, aš manau, tai žinote iš Slovenijos patirties. Ačiū, ačiū visiems, dabar trumpa pertraukėlė prieš balsavimą ir Roberto vėl pirmininkaus.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 Okay.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 Yeah.

So the last information, colleagues, from the president is if you want that. Paskutinė pirmininko informacija yra tokia, kad jeigu norite, galime pradėti balsuoti dabar, tačiau jis atvyks tik po 3-4 minučių. Gerai, pradėkime. Taigi vėl oficialiai tęsime posėdį. E, Pir, pirmasis klausimas ir pranešimas dėl belno, bendros. Uh, pelno mokesčių bazės ar visi turi savo balsavimo korteles, visi jas jau įstatėte į balsavimo įrangą, taigi e, atliksime dabar balsavimą, kuriuo išmatuosime jūsų laimingumo koeficientą. Ar visi balsavote? <clears throat> Balsuoti baigiame, ne vienos frakcijos atstovų tarp balsuojančių per daug nėra. Taigi pradėkime nuo bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Balsuojame kartu dėl pakeitimo 70 iki 73 vardinių būdų. Atsiprašau. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? balsuoti baigiame. Atmesta. Turime tęsti balsavimus. Pirma A kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. B kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. C kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 221 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniniu balsu, būdu balsuojame dėl 221 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta, balsuojame dėl 223 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, D kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 227 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 228, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 20, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 23, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 24, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. F kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 35 pakeitimo pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 238 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Ta pačia balsų dauguma pritarta. G kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 251 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 252 pakeitimas, kas už, kas. Mm. Jeigu šiam pritarsime, tai kiti pakeitimai atkris, taip aš suprantu tai, kas nurodyta balsavimo sąraše 251 buvo atmestas, dabar balsuosime dėl 252, jeigu jam pritarsime, tai atkris 253. Kas už 252, už prieš susilaiko atmestą. Balsuojame dėl 253, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Atsiprašau, draugai, bet e, buvo aiškus balsavimo rezultatas, tačiau pasitikrinkime. Pradėme balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigėme. Tokį rezultatą aš ir mačiau. Uh tačiau sunku, kad buvo jį suvokti, ačiū, kad man padėjote. 254 už prieš susilaiko, atmesta 255 už prieš susilaiko, atmesta 256 kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 39 ir 257 kartu, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 39. H kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 265 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Į kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 295 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 296 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 297 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 228 atkrinta, 23 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. J kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 315 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 318, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 318, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuojame dėl 319 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 320, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 321 už prieš susilaiko atmesta, 322 kas už kas prieš atmesta, 323 kas už. Ne, ne, aiškius, aiškus buvo balsavimo rezultatas. Mm, nepaisant to, kad žinau, kas buvo šio pagarsėjusio pakeitimo autorius, tačiau dėl to nesižudysiu. 323 už prieš susilaiko, atmesta 324 už prieš susilaiko. Atmesta 325 už prieš susilaiko, atmesta JA kompromisas, kas už kas prieš susilaiko, <clears throat> pritarta 328 pakeitimas už prieš susilaiko, atmesta E, ką kompromisas už prie susilaiko pritarta. KA kompromisas. Už prie susilaiko pritarta. 340. Už prie susilaiko atmesta. L kompromisas pakeitimas. E, už prie susilaiko pritarta. 351. Už prie susilaiko atmesta. 352. E, už prieš susilaiko atmesta. LA kompromisis pakeitimas. M kompromisis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 358 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 369 už prieš susilaiko atmesta. N kompromisis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. O kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 66 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 67 už prieš susilaiko pritarta. 389. 322 už prieš susilaiko pritarta. 389 už prieš susilaiko pritarta. P kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Q kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 406 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. R kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. S kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. T kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. <clears throat> um patvirtinome teisės reikalų komiteto pakeitimus, U kompromisas už prieš susilaiką pritarta, šimtasis pakeitimas už prieš susilaiką pritarta, V kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiką pritarta. Dvigubo V už prieš susilaiko. Pritarta 128 pakeitimas už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. 128 pakeitimas ir visi dėl jo balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 129 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 7 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 133 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, X kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ilgoji kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 143 pakeitimas už prieš susilaiko, atmestas 144 už prieš susilaiko, atmesta Z kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta 148 pakeitimas e, antrosios atitinkamčios dalies už prieš susilaiko jūs prieš dėl to reikia pasitikrinti 148 pakeitimas pradedame balsuoti ar visi balsavote Balsuoti baigiame. Atmesta. 152, kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 153 už prieš susilaiko pritarta. AA kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. AB dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. AB kompromisas už prieš susilaiko pritarta. ABA kompromisas, o ir gutėliau už prieš. Jeigu dar atsiras ir ABA1 kompromisas, tai jau kils problemų. Šitam pritarta 169 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 170 už prieš susilaiko atmestas, 171 už prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti. Dėl šio pakeitimo 171 pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas septyniasdešimt antras pakeitimas atkrinta, atsiprašau, nes prieš tai buvęs Patvirtintas AC kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 179 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, AD kompromisas, 15 kompromisas už prieš, tai yra pakeitimas 15 už prieš susilaiko, žalieji nežino, kaip balsuoja, pritarta, tuomet pritarta. AD kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 17 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 184, kas už, prieš susilaiko atmesta, 185, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 188, kas už, prieš susilaiko atmesta, 189, kas už, prieš susilaiko atmesta, AE <clears throat> kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tai reiškia, kad dabar vyks e, galutinis balsavimas vardiniu būdu pagal taisyklės. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 39 balsavus už 12 prieš 5 susilaikius. Sveikiname Paulą Tangą. And before I transfer the chair, I give the floor to Gunnar Höckmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Gumarui Hökmarkui žodis. Together with Esther Lang and Brian Hayes. We will... Esther Lainė ir Hes. Mes norime pareikšti nuomonę apie pranešimą. Sorry. Skirtinga mažumos nuomonė. So, we move to the last C of the CCCTB, uh, Alain Lamassoure report. We start uh, with amendments uh, from 20. Pradėsime nuo 21 iki 34 vardas balsavimas. to, kad mes prieš čia balsuojame, nieko čia baisaus. Baigime. Atmesta A kompromisas už, prieš susilaiko priimta. B už, prieš susilaiko priimta. C už, prieš susilaiko priimta. D už prieš susilaiko priimta, DA už prieš susilaiko priimta, DB už prieš susilaiko priimta, E už prieš susilaiko priimta, F už prieš susilaiko priimta. 2, 0, 1 už prieš susilaiko rimta. 203 už prieš susilaiko atmesta. 204 priimta. 206 28 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame kortelėmis už 28. Vienas EPP balsas per daug. Vis dar. Baigiame. Atmesta. G. Kompromisas už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš prieš susilaiko primta. Du du aštuoni už prieš susilaiko atmesta. 232 už prieš susilaiko atmesta. H kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 252 už, prieš, susilaiko priimta. 24 už, prieš, susilaiko priimta. 261 už, prieš, susilaiko atmesta. HA už, prieš, susilaiko priimta priimta 265 už prieš susilaiko priimta 266 už prieš susilaiko priimta HB už prieš susilaiko priimta į kompromisas už prieš susilaiko priimta į A už prieš susilaiko priimta J už prieš susilaiko priimta 280 už, prieš susilaiko priimta. JA už, prieš susilaiko priimta. JB už, prieš susilaiko priimta. K už, prieš susilaiko priimta. L už, prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalys Kompromisas AA už prieš susilaiko priimta. BB už prieš susilaiko priimta. CC už prieš susilaiko priimta. DD už prieš susilaiko priimta. EE e už prieš susilaiko priimta. M už prieš susilaiko priimta. FF už prieš susilaiko priimta. 101 už prieš susilaiko atmesta. N už prieš susilaiko priimta. NA už prieš susilaiko priimta. 113 už prieš susilaiko atmesta. 115 už prieš susilaiko 115 balsuojimo kortelėmis. Vienu LP balsu per daug. Baigime. Atmesta. 117 už, prieš, susilaiko, atmesta. 118 už, prieš, susilaiko, atmesta priimta 120 už prieš susilaiko priimta, o už prieš susilaiko priimta 126 už prieš susilaiko atmesta 130 už prieš susilaiko atmesta 10 už prieš susilaiko priimta, 131 už prieš susilaiko atmesta, 132 už prieš susilaiko, 132 balsuojame kurtonėmis. The vote is closed. Baigiame. Atmestam. HH už prieš susilaiko priimta, 134 už prieš priimta, 123 su pakeitimu žodžiu, nereikia balsuoti atkrenta, nereikia balsuoti. 129 taip pat nereikia balsuoti. 135 už, prieš. Priimta atrodo. Dėl viso ko balsuokime kortelėmis. Pradame. Vieno papė per daug. Baigina. Priimta. Komisijos pasiūlymas su pakeitimais, vartinis balsavimas prasideda. Baigime. 108 už, 11 prieš, 5 susilaikė, sveikiname pranešėją. Uh, I am told that we have not voted amendment 9 sako, kad nebalsavome dėl devintojo pakeitimo, kuris 25 puslapyje. Po O kompromisinio pasiūlymo devintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. produktion Sokmark. Su Este Delange, Ais, aš norėčiau pareikšti mažumos nuomonę prie pranešimo, arba pridėti mažumos nuomonę prie šitos, šito pranešimo. Šis balsavimas buvo labai svarbus, didžioji komiteto dauguma pritarė šiam labai plačių siekių pasiūlymui, kadangi labai svarbu atkreipti dėmesį į skaitmeninės e, sistemos apmokestinimą. Taigi tai labai svarbi nuomonė parlamentui. Kitas dokumentas Hypaje pranešimas dėl Europos politikos koordinavimo Europinio semestro. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. B kompromisas už, prieš susilaiko priimta. C už, prieš susilaiko priimta. D kompromisas už, prieš susilaiko priimta. E kompromisas už, prieš susilaiko priimta. F kompromisas už prieš susilaiko priimta. G kompromisas už prieš susilaiko priimta. H už prieš susilaiko priimta. 190 už prieš susilaiko atmesta. I kompromisas už prieš susilaiko priimta. G kompr J kompromisas už prieš susilaiko priimta. K už prieš susilaiko priimta. L už prieš susilaiko priimta, M kompromisas už prieš susilaiko priimta, N už prieš susilaiko priimta, O už prieš susilaiko priimta. Prieš 169 už prieš susilaiko atmesta. Citatos, ar galėtume balsuoti už visas kartu. Nuo pirmos iki devintosios imtinai, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Nuo dešimtosios iki penkioliktosios citatos už, prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta Balsuojame dėl antrojo pakeitimo kortelėmis. Vienu APP balsu per daug. Bals, baigim balsuoti. Priimta 28 balsai plus. 16 už prieš susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta nuo 7, 17 iki 19 už prieš primtą Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 21 priimta. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Nuo 23 iki 26 už prieš susilaiko priimta. P kompromisas už prieš susilaiko priimta. V kompromisas už prieš susilaiko priimta. Q kompromisas už prieš susilaiko priimta. 22 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 26 už prieš susilaiko atmesta. R kompromisas už prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. S kompromisas Nereikia kartoti balsavimo, kadangi buvo aiški dauguma. 36 pakeitimas balsuojame. One EPP too many. Vote is closed. Is rejected. Atmesta. 48 prieš. Es kompromisas už prieš susilaiko priimta. 54 už prieš susilaiko atmesta. T kompromisas už prieš susilaiko priimta. U už prieš priimta.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 dviejų straipsnių susijusių su biudžetu dėl antraštinės dalies viešosios sveikatos užtikrinimui priimta 17 NV komitetos už prieš balsuojant kortelėmis. 17 NV komitetų pasiūlymas. One EPP too many. Yes, MV. Vote is closed. Adopted. Čia tai tikrai nebus, kad. Primta. Turėtų. 18 NV už, prieš susilaiko. Pasuokime kortelėmis. Vote is closed. This was rejected. Atmesta. 19 NV kas už. Kas 19 punktas. Vote is closed. Baigiame. Priimta. 20 NV komitetas balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 21 NV komitetas, kas už prieš susilaiko atmesta balsavimas, vardinis balsavimas dėl viso takso su pakeitimais. Vienas EVP per daug. Balsas. Vis dar per daug. Baigiame. 45 už, 7 prieš, 1 susilaiko. Sveikinu pranešėją. Tremozos pranešimas dėl konkurencingumo. A kompromisas 12 už prieš susilaiko atmesta. B kompromisas už prieš susilaiko priimti. C kompromisas už prieš susilaiko priimta. D kompromisas už prieš susilaiko priimta. E kompromisas už prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko, manau, kad pritarta, reikėtų patikrinti. 37 balsuojame. Baigiame. Priimti 28 už. 38 už prieš susilaiko priimta, 39 už prieš susilaiko 39 neaišku, balsuojame kortelėmis. Baigime. Ta atmesta. 40 už. Prieš. Su EPP. Kai balsuojate jūs. Priimta. 41 už. Prieš susilaiko. Priimta. 42 už. Prieš susilaiko kortelėmis 42. Vote is closed. Baigime. Atmesta. 43 už, prieš, susilaiko. Atmesta. Keturiasdešimt trečias kortelėmis SND balsavo už, bet nelabai aišku, kaip kitos frakcijos. Baigiame. Priimta. 44 už, prieš, susilaiko, atmesta. 45 už, prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 49 už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, 51 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Primta. 52 už, prieš susilaiko atmesta. F1 už, prieš susilaiko priimta. G kompromisas už, prieš susilaiko priimta. H už, prieš susilaiko priimta. At atsi, atsiimti pakeitimai. Iš tikrųjų, kom, į kompromisas už prieš susilaiko priimta, J už prieš susilaiko dėl J kompromiso. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Primta. 90 už prieš 90 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta 92 už prieš susilaiko. Nematau žaliųjų. Balsuojame kortelėmis dėl 92. Baigiame atmesta. 93 už prieš susilaiko priimta, 95 už prieš susilaiko priimta, 96 už prieš susilaiko priimta, K kompromisas už prieš susilaiko priimta, 107 už prieš susilaiko priimta. 107 balsuojame kortelėmis. Baigime. Priimta 108 už prieš susilaiko APP e prieš. Atmesta 113 už prieš susilaiko atmesta balsuokime kortelėmis. Pradedame. vienu APP per daug. Baigime. Atmesta. 114 už, prieš, susilaiko priimta. 117 už, prieš. 117 balsuojimo kortelėmis. Baigime. Atmesta. 119 už, prieš, susilaiko priimta. 120 už prieš susilaiko atmesta. L už prieš susilaiko priimta. Ar norite pakartoti balsavimą? Balsuojame dėl L kompromiso. Baigime. Priimta. 131 už prieš susilaiko priimta, 132 už prieš susilaiko priimta, 104 už prieš susilaiko 134 balsuojimo kortelėmis. Baigime. Atmesta. 135 dalimis už pirmą dalį prieš suslaiko priimta, už antrąją dalį prieš suslaiko atmesta. 136 už prieš susilaiko atmesta. M kompromisas už prieš susilaiko priimta. 144 už prieš susilaiko primti. 146 už prieš susilaiko atmesta. 147 už prieš susilaiko priimta. 148 už prieš susilaiko. 148 atrodo, kad nepritarta, bet balsuokime kortelėmis. Baigiame. Atmesta. N kompromisas už prieš susilaiko priimta. 156 už prieš susilaiko priimta. 158 dalimis už pirmąją prieš susilaiko antrąją dalį už prieš. Pats vokime dėl antrosios dalies. Baigime. Atmesta. 160 už, prieš, susilaiko atmesta. 164 už, prieš, 164 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 165 už, prieš susilaiko priimta. 166 už, prieš susilaiko priimta. 167 už, prieš susilaiko priimta. OPRS už, prieš susilaiko priimta. 178 už, prieš susilaiko priimta. Q kompresas už, prieš priimta. 117 už, prieš susilaiko atmesta. Tai kompromisas už prieš susilaiko priimta. 205 už prieš priimta. 27 už prieš priimta. 29 kartu su žodiniu pakeitimu už prieš 209 balsuojama kortelėmis. Baigime. Priimta. Favor. 20 už. Ok, compromise U. Compromise U. U kompromisas. Priimta. 220 už prieš susilaiko priimta. 221 už prieš susilaiko priimta, 222 už prieš susilaiko priimta, 233 už prieš susilaiko priimta, 24. 2. 23. Priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. V kompromisas už prieš susilaiko priimta. 2.33 už prieš susilaiko 2.33 kortelėms. Baigiame atmesta. 234 už prieš susilaiko priimta, 235 už prieš susilaiko. Tikriname 235. Baigime. Atmesta. V kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš balsuojame dėl V kompromiso su pakeitimu žodžiu. Čia matau pliusą balsavimo sąraše. Pasitarkite. kompromisas ir pakeitimas žodžiu. Čia pliusas nurodytas, taip? Balsuojame. Baigiame. Priimta. 242 už, prieš, susilaiko. 2-4 kortelėmis. Baigime. Atmesta. 243 už, prieš susilaiko priimta. X už prieš susilaiko priimta. Z už prieš susilaiko priimta. Y už prieš priimta. AA už prieš priimta. 254 už prieš susilaiko priimta. 256 už prieš susilaiko priimta. 257 su pakeitimu žodžiu už prieš susilaiko priimta. Dabar iki 261. 261 už prieš susilaiko priimta. 263 už prieš susilaiko primta, 264 už prieš susilaiko primta, 265 už prieš susilaiko primta, 266 už prieš susilaiko. 266 atrodo, kad nepritarta, bet pabalsuokime kortelėmis. Baigėme. Atmesta. Tai buvo 266. AB už prieš susilaiko priimta. 275 už prieš susilaiko priimta. 276 už prieš susilaiko atmesta bet balsuokime kortelėmis 276. Baigime. Atmesta. 277 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 278 už. Prieš. Susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl 278. 279 buvo. 278 buvo. Du septyni aštuoni. Priimta. 279 už, prieš susilaiko priimta. 281 už, prieš susilaiko priimta. 281. Baigime. Priimta. 283 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 284 už. Prieš. Susilaiko priimta. 288 už. Prieš. 288 balsuojama kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 289 už prieš susilaiko atmesta. 290 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 291 už prieš 291 balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 292 už. Prieš. Susilaik. 292 kortelėmis. Kelkite aiškiau rankas. Baigime. Primta. Antrasis. Inta už Nuo, nuo antro iki aštuntojo, jeigu tinka, už prieš susilaiko priimta. Dešimtas už prieš Inta 10 balsuojame. Baigiame. Priimta. Imko nuo trečios 3 iki 12 pakeitimo už, prieš susilaiko priimta, imko 13 už, prieš priimta. 14 iki 26 imtinai, iki 25 14-25 už. Epizodų 14 už, prieš susilaiko priimta. 17. Dabar jau galima nuo 17 iki 25 už prieš susilaiko priimta, 26 už prieš susilaiko priimta, agri pirmas už prieš susilaiko priimta, agri 2 už prieš susilaiko priimta, agri 4 už prieš susilaiko priimta, agri 5 už prieš susilaiko priimta, agri 6 už prieš agri 6 balsuojant kortelėmis. Baigiame. Priimta. Agri 7 už prieš susilaiko priimta. Agri 9 už prieš susilaiko priimta. Agri 10 už prieš susilaiko priimta. Agri 13 už prieš. Agri 13 balsuojami kortelėmis. Baigiame. Priimta. Agri 14 už prieš susilaiko priimta. Agri 15 už prieš susilaiko priimta. Agri 16 už prieš susilaiko priimta. Agri 17 už prieš susilaiko priimta. Agri 18 už prieš susilaiko priimta. Agri 19 už prieš susilaiko priimta. Agri 20 už prieš susilaiko priimta. dėl konstatuojamų dalių nebalsuosime. Citatos. Pirmasis pakeitimas už. Pirmas už, prieš. Balsuojame dėl pirmo. Baigiame. Priimta nuo pirmos iki šeštos už prieš. Priimta antrasis už prieš. Priimta trečiasis už prieš. Priimta ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Penktas už prieš susilaiko priimta. Šeštas už prieš susilaiko priimta. nuo 10 iki 11 už prieš susilaiko priimta, 7 pakeitimas už prieš priimta, 12 už prieš susilaiko priimta, 8 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl tekstų su pakeitimais. Pradame varinį balsavimą. Vote is closed. Baigiame. 49 už, 5 prieš, 1 susilaikė, sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto, kurį parengė Trimuose dėl konkurencijos transporte. 302 už prieš priimta, 303 už prieš priimta, 304 už prieš sulaikę priimta, 35 už prieš sulaikę priimta, 36 už prieš sulaikę atmesta, 37 už prieš sulaikę priimta, 38 už prieš sulaikę priimta, 8 už. Ne, Bet 38 negalim balsuoti. Nesitraukti. 40. Už, prieš. Pasitikrinkime dėl 40. Vote is closed. Is adopted 41 in favor against. 41 už, prieš Nematau frakcijų. Dėl 41 prašau elektroniškai. Vote is closed. Is rejected 42 in favor against. Atmesta 42 už prieš mm, priimta, 43 už prieš laiko priimta, 44 už prieš susilaiko priimta, 45 už prieš susilaiko priimta, 11 už prieš susilaiko. Atmesta 46 už prieš. Pasitikrinkime dėl 46 elektroniškai. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta 48 už prieš. Pasitikrinkime dėl 48. Balsuoti baigiame. Priimta. 50 už, prieš susilaiko. Priimta. 13 už, prieš susilaiko. Priimta. 14 už, prieš susilaiko. Priimta. 51 už, prieš susilaiko. Priimta. 52 už, prieš susilaiko. Priimta. 23 už, prieš susilaiko priimta, 54 už, prieš. Žaliai už ar prieš? Liberalai už, tai priimta. 55 už, prieš susilaiko priimta. 15 už, prieš susilaiko priimta, 56 už, prieš susilaiko priimta, 57 už, prieš susilaiko priimta, 16 už, prieš susilaiko priimta, 58 už, prieš susilaiko priimta, 17 už, prieš susilaiko. Priimta 18 už prieš susilaiko. Priimta 19 už prieš susilaiko. Priimta 20 už prieš susilaiko. Priimta 21 už prieš susilaiko. Priimta 22 už prieš susilaiko. Atmesta 1 už prieš susilaiko. Priimta 23 už prieš susilaiko. Atmesta 2 už prieš susilaiko. Priimta 24 už prieš susilaiko susilaiko. Pasitikrinkime dėl 24 elektroniškai. Vote is closed. Is Atmesta. 25 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 26 už, prieš, susilaiko. Priimta. 3 už, prieš. Pasitikrinkime dėl trečio elektroniškai. Tis. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. 27 už, prieš laiko. Priimta. 28 už, prieš laiko. Atmesta. Ketvirtas už, prieš laiko. Priimta. 29 už, prieš laiko. Priimta. Penktas už, prieš laiko. Priimta. Šeštas. Šeštas už, prieš Pasitikrinkime dėl šešto. Vote is closed. Is adopted uh, 31. Priimta 31 už prieš laiko priimta. Dabar balsavimas dėl viso teksto su šiais pakeitimas. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 40 už, 40 prieš laikysiu nėra. Sveikiname pranešėją. O dabar paskutinis pranešimas tai yra pono Bastian Jatsbek tvirtinimas, kaip SRB, tai yra uh, bendros e, pertvarkymo valdybos įkrojo nario tvirtinimas. Prašau, slaptas balsavimas, visus prašau balsuoti. One EPP too many. Viena PP per daug. Balsuoti baigiame. 41 su 6 prieš 5 susilaikė. Sveikiname pona Jatsbek, su kuriuo tik diskutavome. Tuo būdu baigiame balsavimą, taip pat ir šiandienos posėdį. Rytoj darbą pradėsime 9 ryto diskusijomis dėl bankinio paketo. Ačiū visiems, posėdis baigtas.